Okay, everybody, could we start to settle down and, and clear the floor? Labą dieną, kviečiu visus susėsti ir pradėti posėdį. Louder if you want. Garsiau pasakysiu, ar galima būtų susėsti, kad galėtume pradėti posėdį. Negalime pradėti posėdžio, jeigu bus čia priekyje tiek daug žurnalistų su fotoaparatais. Parlamento nariai, prašau susėsti kuo greičiau, nes jau ir taip vėluojame beveik 15 ar 10 minučių. Taigi paskui ir vėliau baigsime, jeigu vėliau pradėsime. Taigi pirmiausia, Norėčiau pasveikinti paskirtą į komisijos narį poną Almuniją, kuris mums jau yra puikiai pažįstamas. Tikriausiai žinote, kad jau šitas paskirtasis komisijos narys pateikė atsakymus į paruoštus klausimus ir jie buvo išplatinti visomis kalbomis. Vertinimo kriterijai yra tokie, kad paskirtasis komisijos narys bus artimas pagal bendrą e, kompetenciją, e, nepriklausomumą, e, žinias apie šį portfelį ir taip pat komunikacijos žinias. Taip pat paprašyčiau tylos, nes ne visi jau žino šią informaciją. Mes dirbsime kaip ir visi komitetai. Pirmiausiai komisaras pasisakys neilgiau nei 10 minučių. Paskui bus pateikti klausimai iš delegatų, pirmiausia iš kiekvienos politinės frakcijos iš eilės. Kaip bus baigtas pirmas klausimų raundas iš Ekon komiteto, bus iškelti du, du klausimai iš transporto komiteto tam, kad transporto komitetas e, nes, neturėtų praleisti čia visas tris valandas ir užduoti klausimus pačioje pabaigoje. Paskui ekon komitetų klausimų raundas dar kartą ir norėčiau priminti, kad klausimą galima užduoti tik vieną minutę, neilgiau. Dvi minutės paskirtojo komisijos nario atsakymui. Negalima užduoti iš, užduoti iš karto keletą klausimų viena minutė skirta e, replikavimui, kai klausimas susijęs su tuo pačiu dalyku, apie kurį buvo paklausta, kadangi e, tas klausimas turi būti susijęs su atsakymu, nes tada paskirtasis narys turės tik tai vieną klausimą, e, minutę atsakymui. Taip pat pasilieku teisę neleisti užduoti klausimo, taip pat prašyčiau nekalbėti per greitai. Prieš dodama žodį paskirtajam komisijos nariui norėčiau keletą pranešimų pranešti. Pirmiausiai labai dėkojame, ponė Almunija, kad jūs jau raštu paskelbėte, kad jūs žadate e, skaidriai ir aktyviai dirbti su mūsų komitetu. Iš tikrųjų yra labai svarbu atsiųsti parlamentui kuo anksčiau visus dokumentus ir teisės aktų ir kitus dokumentus tam, kad sprendimų prieimimo procedūra būtų kuo efektyvesnė. E, žinoma, norime gauti kuo anksčiau ir tai, ko paprašome, bet ir dažnai yra apie tai, ko mes nežinome, norėtumėm apie tai gauti informaciją. Tai iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad jūs pasiruošęs taip su mumis bendradarbiauti. Kaip žinote, visi tais komisarai, kurie yra atsakingi už, už, už ekonomikos politiką, už finansus, už konkurencija, dirbo labai aktyviai finansinės krizės metu ir ekon komitetas yra atsakingas už visas šias rytis. Ir žinoma, bus labai svarbu bendradarbiauti toliau kuriant šitą politiką, todėl mes labai džiaugiamės, kad jūs e, rengėtės taip pat bendradarbiauti aktyviai su mūsų komitetu. Taip pat jūsų atsakymuose jūs paminėjote, kad komisijos institucijos sistema yra labai stipri, sprendimo primimo sistema ir. Tačiau e, šitą sistemą dažnai sunku joje dirbti ir dažnai sunku parodyti, kad tos garantijos pakankamai, kad pakankamai anksti jomis pasinaudojama. E, mes dažnai su tuo susidurėme dirbdami, todėl prašyčiau e, pripažinti, kad parlamentarams tai yra problematiška sritis. Ir kartais mums reikia daugiau, ne tik tai deklaracijų dėl darbo proceso, taigi galbūt, kada jūs jau kalbėsite pačioje pabaigoje, e, norėčiau, kad atsakytumėt man iš tuos klausimus savo, savo pasisakymą pabaigoje. Taigi, daugiau nekalbėdama, perduodu žodį paskirtajam komisarui. Much, uh... Ačiū. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū deputatai. Maždaug prieš penkerius metus, man atrodo, kad tai buvo ketvirtųjų metų spalis, aš šitame pačiame komitete e, dalyvavau panašiame renginėje ir Tuomet aš išsakiau, koks esu e, nusiteikęs už Europos integraciją ir kaip džiaugiausi, kad tuomet e, galėjau tęsti e, komisaro darbą, kurį jau buvau pradėjęs prieš dviejus metus. Ir dabar galiu pakartoti šimtų procentų tą, ką tada sakiau. Šitas šešių metų e, periodas man suteikė labai daug geros patirties. Taip pat aš galėjau prisidėti prie naujosios, e, dabar galėsiu prisidėti prie naujosios Europos plėtros fazės su Lisabono starties įsigaliojimu. E, tai, taika ir stabilumas, demokratijos ir laisvės erdvės kūrimas ir bendrosios rinkos kūrimas, tai yra mano pagrindiniai prioritetai. Anksčiau dirbdamas komisa, komisaru dirbau, stengiausi kurti vieningesnę Europą bendraujančią, bendradarbiaujančią su mūsų partneriais globaliame pasaulyje. Taip pat manau, kad Europa turėtų tarnauti savo 500 milijonų, 500 e, milijonų gyventojų, kurie jaučia dabartinę finansinę krizę. Šiuo laikotarpiu nuo 2004 iki šios dienos stengiausi siekti šio idealo, e, laikydamasis visų sutartyje numatytų įpareigojimų. Ir dirbau ir su šio komitetu, ir su visu parlamentu. Mūsų darbas buvo labai vaisingas, manau, ir dialogas visą laiką buvo labai vaisingas ir konstruktyvus. Manau, kad ir toliau um, komisijos ir parlamento bendradarbiavimas bus vienas iš pagrindinių kertinių akmenų tam, kad ES vystytųsi išnaudodama visą savo potencialą. Krize paveikia daugybę žmonių, milijonų žmonių, daugumą jaunimo ir iš tikrųjų turime galybę iššūkių. Tačiau reikia pasakyti, kad ES dėka ir tuo, ką mums, tais instrumentais, kurios mūsų teikia sutartys, mes visgi galime pasiūlyti sprendimus šiems iššūkiams e, ir šiai finansiniai kriziai. Taigi koordinuotos e, krizės įveikimo strategijos sukūrimas ir vykdymas yra e, svarbiausias darbas tam, kad padėtumėm e, integruotai mūsų piliečiams įveikti šią krizę. Taip pat krizė yra puikia galimybė iš naujo pergalvoti išorinių santykių dimenciją komisija, taip pat kaip ir šis parlamentas, kaip taryba, turime labai didelę atsakomybę per ateinančius metus. Aš puikiai tai suprantu ir priimu šią atsakomybę su dideliu noru, džiugesiu ir puikia energija. Manau, kad ES turi pakankamai priemonių įveikti šiuos iššūkius. Pirmiausiai todėl, kad priėmėme naują sutartį, kuri sustiprino Europą. Savo naujojų portfelių, dirbdamas kaip nuojas komisaras, tai pirmiausiai mano prioritetas bus įveikti krizę ir pasistengti, kad Europa iš krizės iš, išeitų sustiprėjusi, e, kurtų daugiau ir geresnių darbo vietų ir bendrą rinką. Bendroji rinka, konkurencija ir euras yra labai svarbus faktoriai. Pagal naują sutartį konkurencija yra vienas iš svarbių kertinių akmenų, kurių reikia įgyveninti tam, kad Europa taptų konkurencinga e, globaliame pasaulyje. Mes žinome, kokių, e, ko, ko tam reikia, kokių sąlygų reikia. E, jeigu busim konkurencingi, mūsų įmonės konkurencingiau dirbs už ES e, sienų ir taip pat kurs daugiau darbo vietų ir taip toliau. Ir tai čia jau mūsų rinkoje, tai reiškia geresnį rinkos veikimą. Bet svarbiausia, reikia nepamiršti piliečių, kurie taip pat yra ir vartotojai, ir jiems didesnės, didesnė konkurencija reiškia e, mažesnės kainos, geresnė kokybė, didesnis pasirinkimas ir tai jau buvo nekarta įrodyta. Taigi, su tokia perspektyva norėčiau jums patikinti, kad tikrai e, griežtai laikysios Europos konkurencijos taisyklių, e, laikydamasis visų procedūrų ir visų Ir atsižvelgdamas taip pat visą laiką be abejo į ekonomikos ir piliečių bendrosius interesus. Konkurencijos politika bus teisinga, jinai bus e, nešališka ir tvirta. Nebus paremta jokiais asmeniniais e, interesais, nesvarbu, kam bus tiesiogiai skirti mūsų sprendimai. Taigi, pirmiausiai, kova su karteliais, Tai yra viena iš žalingiausių e, konkurencijos pažydimo priemonių. Taip pat kova su dominuojančiomis įmonėmis, kontrolės teisės aktų e, vykdymas, tai vienas iš būdų e, pirmiausiai užkirsti kelią kurtis dominuojančiams įmonėms. Kol kas tie procesai vyksta tikrai gan gerai, e, tam, e, kad nebūtų iškreipta mūsų e, rinka. Dabartinė, da, dabartinė teisinė e, sistema suteikia pagrindą kovoti su um, monopolinėm ir konkurenciją pažeidžiančiom e, veiklom. Bet žinoma, galima viską dar ir pagerinti ir ateityje reikia e, reikia patobulinti tam tikrus teisės aktus, ypač dė, e, elektroninės priekybos srityje. Per atinačius mėnesius taip pat peržiūrėsime ir automobilių sektoriaus taisyklės ir tam tikrus kitų sektorių taisyklės, išlaikydami jau galiojančias taisyklės ten, kur reikia ir sukurdami naujas. Taip pat ir horizontalų sustarimai bus kada peržiūrėti. Puikiai žinote, kad parlamentas ir komisija jau tarėsi, kaip e, įvykdyti e, žalos atlyginimą už, už pažeidimus, konkurencijos pažei, pažeidimus. Siūlau įvairiausius sprendimus E, tam, kad nebūtų tų pažydimų kaip kitose pasaulio šalyse. Ir m, mm, tikiuosi išgirsti visus komentarus šitame parlamente prieš priimdamas konkretų sprendimą. Tikiuosi, kad bus debatai ir bus priimtas bendras sprendimas. Taip pat ir valstybės pagalbos kontrolė bus vienas iš prioritetų tam, kad vyktumėm krizės pasiekmes. Valstybės narės prisėmė labai daug įsipareigojimų bankų sektoriui. Krizės krizės laiku e, buvo stengiamasi e, saugoti vidinę rinką. O dabar reikia užtikrinti bankų restruktūrizavimą tam, kad jie e, vėl atsistotų ant kojų ir galėtų, imtis, galėtų vykdyti savo, savo savo, savo pareigą finansuoti ekonomiką. Mes jau sukūrėme strategiją, kuri turės būti vykdoma e, po truputį, žingsnis po žingsnio. Tam, kad užtikrintumėme e, rinkos stabilumą. analizuodamas analizuodama e, ekonominę situaciją, komisija turi nuspręsti, e, kaip kovoti su krizės padariniais ir jeigu, jeigu mūsų e, spėjimai pasitvirtins, tai maždaug šios, šio, šių metų pabaigoje manome, kad jų krizės įveikimas, jau busime įveikę krizę ir noriu, norėčiau per savo darbą, darbo laiką toliau e, dirbti visose šitose srityse. Ir dabar reikia daugą iš naujo įvertinti, kaip geriau, e, kaip geriau dirbti šiose srityse. E, konkurencijos politika bus e, labai svarbi taip pat ir Europos 2020 strategijoje, kuri pakeis Lisabono strategiją ir kurios tikslas bus e, pirmiausiai kurti e, tvarę, socialiai teisingą ekonomiką. Taigi nuo dabartinės ekonomikos, pernant prie tos tvarios ekonomikos, konkurencijos politika bus labai svarbi. Taip pat konkurencijos politika turi, turėtų užtikrinti kokybiškus, kokybiškas vieška, viešasias paslaugas, visiems prieinamas, kurios yra labai svarbios piliečių gyvenimo e, geroviai ir mažina socialinę ir teritorinę atskirtį. 14 e, straipsnis, 26 straipsnis, e, Lisabono sutarties straipsnis. Vėliau pabaigsiu kalbą, sako kalbėtojas. Little... Dėkoju. Na kągi, iš tikrųjų labai reikia pasisakyti glaustai ir tikriausiai išgirsime jūsų likusią kalbos dalį. Na kągi, dabar galime pereiti prie ekon komitetų iš politinių frakcijų pasisakymų ir pirmiausia žodis poniai Gosės. Prašau. Ponas Gosės, dėkoju ponė paskirtasis komisarė. Uh, Na, nedrįstu jūsų pasveikinti atvykus į mūsų komitetą, nes jau penkerius metus buvote mūsų nuolatiniu svečiu ir tam pristumis bendradarbiavome. Na, ir mes tikėjomės gauti labai tikslius atsakymus į konkrečius klausimus. Na, o dabar jūs esate numatytas perimti konkurencingumo komitaro pareigas konkurencingumo teisingumo politika nėra <clears throat> e, kažkoks savaiminis tikslas, konkurencingumo politika yra skirta Europos įmonių konkurencingumui padidinti, o tai reiškia, jog reikia mažinti biurokratinę naštą. Ir turiu keletą konkrečių klausimų. Pirmiausia, norėčiau paklausyti dėl sumarinių bylų iškeltų įmonėms, o antra, norėčiau paklausti dėl nuobaudų, kai yra pažeidžiamos konkurencingumo taisyklės. Šias rytėje jau dirbama nuo 2003 metų ir norėčiau, kad ypač atkreiptume dėmesį į smulkos ir vidutinio verslo klausimus. Dėkoju, ponai Gosės. Na, aš su jumis sutinku dėl to, kad konkurencingumo politika nėra pati savaime tikslas, tai yra priemonė mūsų tikslams pasiekti. O dėl jūsų konkrečiai išduotų klausimų, dėl tų sumarinių bylų, na, tai iš tikrųjų tai rimta problema, su kuria, kuria reikia spręsti. Na, aišku, nukentėjusiai patyrė žalą, jie turi gauti uh, kompensacija. Tačiau sumarinės e, bylos nėra vienintelė priemonė, gal yra ir kitų priemonių, kurios leistų atlyginti žalą vartotojams. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip galima būtų geriau derinti įvairias procedūras, kurios leistų iškelti sumarinės bylas konkurencingumo e, srityje ir kitose srityse. Taip pat reikėtų užkirsti kelią tam, jog nesusiklostytų tokia situacija, kuri egzistuoja kitose šalyse, kur dažnai keliamos tokios sumarinės bylos ir jomis dažnai piknaudžiaujama. Taigi per keletą ateinančių mėnesių kaip tik apie tai ir galvosime. Kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad parlamentas aktyviai bendradarbiaus ir kaip ten bebūtų, sprendžiant tokius svarbius klausimus, tikrai labai pritariu, kad parlamentas bendradarbiauti pagal bendrų sprendimo procedūrą. O dėl uh, nuobaudų, piniginių baudų, tai jos yra skirtos tam, kad būtų atbaidyta nuo konkurencingumo teisės pažeidimų. Ir tos baudos turėtų būti atitinkamo dydžio, tam, kad iš tikrųjų atbaudytų, o ne priešingai neskatintų pažydinėti konkurencingumo teisę. Buvo atliktas analizės ir jos rodo, jog 2006 metais komisijos skirtos baudos buvo tinkamo dydžio tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, tai yra atgrasinimo tikslas. Na, norėčiau paprašyti dar ir štai ko, juk turime ir šiaurės, ir pietų valstybės, ir aš esu iš pietų, todėl e, džiaugiuosi geranorišku komisaro atsakymu. Kom Na, manau, kad e, nuobaudos yra tikslinga atgrasimo priemonė, atbaidanti nuo konkurencingumo teisės pažeidimų. Na, yra kritikų, kurie teigia, kad, e, tarkim, jeigu yra smulkia ir vidinė įmonė, kuri gamina vieną vienintelį produktą ir jai yra skiriamos baudos, tai poveikis šiai įmoniai bus daug skaudesnis negu dideliam koncertui. Aš sutinku, kad į šį klausimą taip pat reikia gilintis ir jo nepamesti iš akių. Tačiau kita vertus, reikia nepamiršti, jog nuo 2006 metų komisija yra iš viso skirusi 50 baudų, tačiau tik tais trim atvejais tos baudos dydis siekia 10 procentų reglamente numatytos aukščiausios nuobaudos dydžio. Dėkoju, o dabar Sančias Presėdo iš Socialistų ir Demokratų alijanso. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pasveikinti paskirtai komisijos narį, linkiu sėkmingų metų, žinoma, ir sėkmingo darbo matyt, kad šito komisijos nario nereikia pristatinėti, nes jis per paskutinius penkerius metus mums įrodė savo kompetenciją ir mes labai aktyviai bendradarbiavome šitas komitetas su šiuo komisijos nariu savo ankstesnėme darbe, o dabar jisai e, siekia tapti konku, kompeten, konkurencijos e, komisaru krizės laikotarpiu kada konkurencija įgauna ypatingą globalią reikšmę. Prezidentas Delors sakė, kad trys yra prioritetai. Tai bendradarbiavimas tarp valstybių, solidarumas tarp piliečių ir konkurencija tarp e, įmonių. Taigi, reikia tos konkurencijos ją skatinti, kad iš to būtų nauda e, piliečiams. Tai labai džiaugiuosi, kad šios paskirtasis komisijos narys taip entuziastingai kalba apie, apie Europą. Dar norėjau paklausti apie kitą ramstį. Dėl bendrų teisės aktų. Kaip jūs dirbsit numatėte horizontalių lygmenių, tam, kad būtų horizontalus lygmenių reglamentavimas? Ačiū. Ačiū, ponė Sančias Presedo, labai ačiū už pagiriamuosius žodžius visiems. Kaip ir jau sakiau, pakartosiu, kad aš esu pasiryžęs bendradarbiauti, atsiverti dialogui ir pasikeisti nuomonėmis su šio komitetu, kaip anksčiau keitėmis nuomonėmis, taip ir toliau keisimės, galbūt netgi daugiau bendradarbiausime. Taip pat pritariu Jacques Delors, kuris kalbėjo apie konkurenciją, solidarumą ir bendradarbiavimą. Dėl kolektyvinių veiksmų, dėl žalos, dėl kolektyvinių veiksmų jau esu sakęs kad tos žalos atlyginimas, žalos atlyginimą turi atlikti ta įmonė, kuri padarė žalą. Bet kitas dalykas tai būtų atlyginti tiems vartotojams, kurie patyrė žalą dėl net nekokybiškų e, produktų. Taigi, turime sukurti horizontalę teisės aktus ir koordinuoti pirmiausia nacionalinius procesus, nacionalinius procesus numatytus procesus ir taip pat kiek įmanoma sukurti mechanizmus, kurie e, vestų link neteisinio sprendimo būdo tam, kad sumažintumėme bilinėjimąsi, kad būtų galima tai išspręsti neteisiniu e, būdu, taip kaip jau kalbėjau anksčiau, kaip kitose šalyse yra per daug bilinėjimąsi tokiais klausimais. Na, 30 sekundžių, jeigu dar norite užduoti papildomą klausimą, atrodo, kad ne. Tuomet perkime prie Aldi frakcijos ir ponė Gular. Žodis jums, prašau. Dėkuoju. Labadiena, paskirtasis komisarė. Na, jūs mums labai gerai pažįstamas ir jums tenka viena iš svarbiausių užduočių sričių komisijai. Jūs turite labai plačius įgaliojimus ir jūsų pirmtakai, naudodamisi savo įgaliojimais, rėmė smulkų ir vidutinį verslą koncerno atžvilgių gynė vartotojus, taigi svarbi politikos sritis, kurią vainikavo sėkmė. Tačiau kai kurios valstybės narės e, pasitelkia argumentus iš jos srities, kritikuodami Europos Sąjungą. Ir dažnai vartotojas yra apibūdinamas kaip vartotojas, tačiau piliečio atsiprašau, pilietis yra apibūdinamas kaip vartotojas, tačiau piliečio savoka yra platesnė. Taigi norėčiau paklausti, ką konkrečiai ketinate padaryti tam, kad konkurencingumo politika vartotojams būtų artimesnė. Dėkoju. Na, kai piliečiai susiduria su konkurencingumo politika, tai manau, kad piliečiams svarbiausia yra užkirsti didžiųjų kartelių, didžiųjų koncernų ketinimus e, dominuoti rinką ir taip pat uh, piliečiams nepatinka, kai yra netinkamai teikiamos valstybinės subsidijos. Taigi piliečiai nenori, kad koncernai gautų privilegijų, kurios leistų jiems ar labiau dominuoti, leistų dar labiau dominuoti rinką. Taigi, ką galima būtų nuveikti? Manau, kad reikėtų čia vadovautis sutartimis ir sutarčių nuostatomis. Taigi čia turiu galvoje ne vien tik tais Lisabonos, bet ir Romos bei visų kitų sutarčių nuostatas. Ir tai yra pagrindas konkurencingumo politikai, kuri yra pavyzdinė pasaulyje. Ir manau, kad piliečiams reikia paaiškinti, kokių privalumų teikia gerai veikianti vidaus rinka, kokie privalumai išplaukia iš rinką reglamentuojančių taisyklių, kurios, pavyzdžiui, užtikrina geriausios kokybės viešasias paslaugas piliečiams. Taip pat reikėtų piliečius informuoti apie tai, kokių privalumų turi pagalba įmonėms, kai jos gauna subsidij, valstybinės subsidijas. Na ir konkurencingumo politika ir yra esminis e, elementas. Pone komisarė, man teko laimė kilti iš šalies, kuri prieštaravo um, kon, kon, konstituciniai sutarčiai. Ir žmonės mano, kad konkurencingumo politika, tiesą sakant, kartais užtikrina ir jų darbo vietų išsaugojimą. Na ir manau, kad valstybės narės ir jų tarnybos turi užduoti parodyti, kad viešusios investicijos už, užtikrina ją ateitį. Na, kai kam sunku vis dėlto suvokti makroekonominius privalumus. Na taip, sutinku, kad nelengva paaiškinti konkurencingumo politikos privalumus vien nurodant sutarčių straipsnius. Manau, kad čia reikia pasitelkti argumentus, reikia aiškinti piliečiams. Tiek jūsų šalyje, tiek ir kitur bandžiau paaiškinti, kodėl reikia griežtai taikinti biudžeto politiką. Ir esu įsitikinęs, kad piliečiai įsiklauso. Uh, Neseniai prancūzų spaudoje paviešinta nuomonės apklausa parodė, jog dauguma prancūzijos piliečių yra susirūpinę dėl viešojo įsiskolinimo. Ir manau, kad jeigu būtų vykdomas dialogas su piliečiais ir jiems būtų paaiškinama, kaip turi veikti, tinkamai veikti rinka, tai yra, kad būtų kovojama su uh, monopoliniu koncernų vaidmeniu, kaip galima teikti ekonominę pagalbą įmonėms, tai aš manau, kad piliečiai visam tam pritartų. Tačiau kita vertus, reikia užtikrinti, kad būtų teikiamos ir viešusios paslaugos, o taip pat ir būtų taisyklės, kurios užtikrintų bendrosios veiklos rinkos veikimą. Dėkoju, kad atsiprašau, kad jūs nutraukė ponas Lambertas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žaliųjų frakcijos vardus sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį. Na, džiaugiuosi, kad Jūs ketinate toliau tęsti dialogą su mūsų komitetu. Na ir nebejoju, kad perėjimus pareigas šis dialogas bus labai vaisingas. Norėčiau užduoti keletą klausimų, kurie nebuvo konkurencingumo politikos centre, pavyzdžiui, mokestiniai aspektai kurie, tai yra mokestiniai aspektai, kurie gali prisidėti tiek prie nesažiningos konkurencijos, tiek prie rinkos iškraipimo. Tarkim, jeigu vienoje valstybėje narėje yra kažkokių mokestinių nuostatų, kurios yra panašios į mokestinių oazių nuostatas, tai tuomet ta šalis turi konkurencinį pranašumą ir yra iškairaipama uh, konkurenciją. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu, o taip pat norėčiau paklausti, ką ketinate nuveikti šią srityje. Dėkoju, ponė Lamberts. Aš laikausi likščiolinės bei būsimos komisijos pozicijos, tai yra kovoti su mokestinėmis oazėmis. Jeigu pažvelgtume į pastaruosius dviejus metus, tai yra tai, kas įvyko nuo paskutinio didžiojo dvidešimtuko susitikimo, tai reikia pasakyti, jog buvo aktyviai kovojama su mokestinėmis oazėmis, o taip pat buvo kovojama ir su tomis valstybėmis, kurios nenorėjo bendradarbiauti. Taigi buvo pasiekta daug tam, kad būtų užtikrintas informacijos mainai. Tačiau darbus reikia tęsti. O jeigu pažvelgsime į ES atitinkamus teisinius aktus šioje srityje, tai e, iš tiesų negalima leisti, kad valstybės narės, taikydamas selektyvius mokesčius, padidintų savo konkurencingumą. Ir tiek sutartyje, tiek teisės aktuose vis dėlto yra nurodyta, kad yra užtikrintas valstybių narių mokestinis nepriklausomumas tol, kol laikomasi atitinkamo teisinio pagrindo. Na, jeigu jūs manęs paklausite, ar būtų galbūt tikslinga galvoti apie kitokias te, mokestinės nuostatas, tai taip aš sutinku, tačiau man reikia laikytis um, teisės pagrindu. Lam, ponas Lambertas, taip, jūsų atsakymas aiškus, tačiau kai galvome apie Europos piliečius, tai jeigu komisija iš tikrųjų nori tarnauti Europos piliečiams, tai manau, kad komisija turėtų gilintis ir šios klausimus, nes kitaip piliečiams susidarys įspūdis, kad ir vėl įmonių, uh, tai yra piliečių sąskaita, uh, yra skatinamos įmonės ir yra apribojamos viešasios paslaugos. Komisaras. Na, taip. Mes negalime priimti nutarčių kaip e, teisingumo teismas. Tačiau atsižvelgiant į vairių valstybių narių reakciją, galiu pasakyti, kad valstybės narės į mokesčių klausimus žvelgia kitaip nei per 90-metį. Taigi pasikeitė viešoji nuomonė, pasikeitė ir valstybių narių nuomonė. Uh, Ačiū labai. Dabar Keis Vimbert už jos klausimą, prašom. Ačiū. Noriu pasveikinti ACR frakcijos vardu, jūs atvykus į posėdį, noriu pas, padėkoti už jūsų iki šiol nuveiktą darbą. Kalbėsiu apie valstybės pagalbą bei laikinasias pagalbos priemonės, kurios taikomas finansiniams įstaigoms. Daugeliu valstybių pasirodė, jog reikia suteikti sistemiškai svarbiems finansiniams institutams suteikti valstybės pagalbą. Suteikus tokią pagalbą, konkurencijos direktoratas nusprendė įsikišti, kad būtų panaikintos šios pagalbos priemonės. Pakomentuokite šias intervencijas, paaiškinkite, kaip e, užtikrinsite, kad e, visuomenė manytų, jog tokios priemonės yra teisingos. Taip pat, e, kaip jūs užtikrinsite, kad būtų laiku imtasi atitinkamų investicijų, panaikinus atitinkamas priemonės, kaip, kaip užtikrinsite jūs ir būsimą tų įmonių, kurioms buvo skirta valstybės pagalba, priežiūra bei panašiai. As... Ačiū. Tikriausiai jums yra žinoma, kad komisija yra prieimusias keturias gairias komunikatus, orientacinius dokumentus skirtus valstybės pagalbai finansų sektoriui krizės laikotarpio. Tai yra vienos gairės skirtos bankininkysės sektoriui, kitos gairės skirtos kapitalo padidinimam, kitos gairės prastam kapitalui ir dar vienos gairės, jeigu neklystų, garantijams. Bet kokiu atveju visi šie elementai turi būti aptariami. Tačiau ne tik komisijoje, taip pat Europos parlamente esu visiškai tikras, kad jūs gerai suprantate, jog ir praeitįje senosios sudėties komisija diskutavo su Ekofino nariais, atitinkamai ir buvo parengtos gairės, kurios turi, būti, turi užtikrinti, kad būtų priimti per krizę reikiami du sprendimai. Pirma, leisti arba neleisti, arba patvirtinti galbūt, arba nepatvirtinti tas nacionalinės paramos schemas, kurios buvo skirtos bankininkystės bei finansų sektoriui Taip pat mes tengiamės e, naudotis tomis horizontaliosiomis gairėmis, e, kad užtikrintume skirtingų schemų vienodą traktavimą. Kitas dalykas - tai yra gairės skirtos e, atskiriuojams sudėtingiams atvejams, pavyzdžiui, valstybių išgelbėtiems bankams. 2007-aisiais buvo išgelbėti pirmieji bankai ir po to nemažai bankų dėl vienų ar kitų priežasčių sulaukė nemažos valstybės pagalbos atskiriuose valstybėse. Dabar svarstome, o kągi toliau daryti, ką su tomis programomis daryti. Bandome kiekvienu atskiru atveju priimti sprendimus. Kai kuriais atvejais norima pratesti nacionalinių schemų galiojimą, kadangi situacija išlieka rizikinga, kyla grėsmių finansiniam stabilumui. Kitais atvejais mes svarstome restruktūrizavimo planus bei bandome įsigilinti atskirų bankų situaciją. Manau, kad iki šiol darbavome visai neblogai, tęsime atitinkamą darbą. Daug tikrai sprendimų dar reikės priimti pačiais artimiausiais mėnesiais bei metais. Tuo pat metu mes tarpusavyje, ekofine, taip pat ir su Europos parlamentu svarstome, o pirmininkam traukia kalbėtoją. Um, okay, Galbūt norite užduoti papildomą klausimą. Ačiū. Aš net nebejoju, kad jūs labai gerai suprantate, kokios finansinės institucijos dar sukels problemas septyniose šalise. Galbūt gal galite paprognozuoti, kiek veiksmų bus imtas ateityje. Kas man labiausiai rūpi, tiek einant e, senasis pareigas, tiek ir naujose pareigose, norėčiau išgyventi, išvengti vadinamojo moral hazard, ką tai reiškia, nenoriu kad valstybė savo pagalbą netiesiogiai skatintų bankus rizikuoti. Kitas dalykas. Norėčiau, kad būtų išlaikomos vienodos žaidimo sąlygos, kad būtų restruktūrizuojama. Noriu, kad šių institucijų verslo planai būtų pagristi, kad finansų institutai vėl pradėtų teikti paskolas ūkio subjektams. Tai yra esminės, esminė šių institucijų funkcija. Taip pat nereikia apdovanoti tų, kurie yra pasiekę pačių blogiausių rezultatų. Taigi manau, kad iki šiol gerų rezultatų pasiekę turi teisę kreiptis į komisiją ir prašyti netausoti, nesaugoti, kurie praeitį yra prisidirbę. Tikrai situacija labai sudėtinga. Klausimas keblusa. Euro, Europos centrinis bankas Visai neseniai per Ekofino tarybą vyko diskusija ir mano pirmtakiai nelikris buvo pasakyta atsargiai, nepersistengkite, kelti pavojų finansų stabilumui. Tačiau nebejoju, kad mums pavyks rasti reikimą pusiausvyrą. Ačiū. Ačiū. Dabar Guja ir ponas Kliūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Almūnija. Norėčiau žuoti klausimų dėl bankų atstovauju valstybė nariai, kurioje be privačių bankų yra nemažai ir valstybinių bankų, taupomasios kasės, vadinamieji žemių bankai. Ir pastarųjų metų Europos komisija juos nekarta kritikavo. Komisija teigia, neva tokie bankai iškraipo konkurenciją, prieštarauja konkurencijoms taisyklėms jų egzistavimas. Tačiau krizės akivaizdoje pirmiausia vadinamosios taupomosios kasos įrodė esančios atsparios, manau, kad jos yra reikalingas bankų sistemos elementas. Taigi klausimas jums. Kaip vertinate jūs tą galbūt viešąjį arba valstybinį bankų sektorių tam tikrose valstybėse narėse? Ačiū. O, senor Krūtė, jo tamien pro. Ponas Krūtė, aš irgi esu iš tokios šalies, kur labai daug yra mm, panašių taupamųjų kasų Ir yra taip pat labai nemažai ir kooperatyvų, bankų kaip kooperatyvų. Aš visada gyniau ir toliau ginsiu tą nuomonę, kad finansinė institucija yra gera ar bloga ne dėl savo e, pačios sistemos, savo finansavimo, bet pagal, sprendžiant pagal tai, kaip jos veikia, kaip jos skolina, kokias sąlygas keič, e, kelia, ar turi likvidumo, ar nerizikuoja per daug, ir ne, ne, nekyla tų rizikų, kurių paskui mums, kurias mums reikia, reikia paskui padengti iš savo kišenės. Taigi, mano politika bus e, eista linkme prie, e, dirbant šioje pozicijoje. Mm, ja, nur meine Rückfrage. Papildomas klausimas. šių bankų stiprioji pusė yra ta, kad jie yra valstybiniai, kad juos remdavo mokesčio mokėtojai. Tai leisdavo tokiems bankams tokią politiką vykdyti, kuri buvo naudinga MVI. Pastaraisiais metais daugelis bankų nebetidarinėja sąskaitų mažosioms įmonėms. Taigi įmonės yra priklausomas nuo tos struktūros, kurios jie kritikavote. Bent jau jūsų atsakymą aš suprasčiau taip, gal aš klystu be abejo. Tie viešieji bankai, valstybiniai bankai, ar ir toliau jie bus puolami? Lo que, eh, forma... Pagal savo įsipareigojimus išlaikysiu taip pat tas įsipareigojimus. E, mano kolega kurs aktų metus ir, mm, ir nacionalinių lygmenių, ir Europos e, Sąjungos lygmenių reikės tiesiog užtikrinti, kad teisės aktai bus vykdomi ir juos turės vykdyti visi veikėjai finansinėme sektoriuje. E, krizės laikotarpiu e, finansin, buvo įvairiausių finansinių įmonių, kurios nebuvo kaip bankas ir tai labiau ir buvo labai gerų pavyzdžių tokių taupamųjų kasų, tokių kooperatyvų, o taip pat buvo ir labai prastų pavyzdžių, kur vyko labai prastas išteklių valdymas ir, pan, ir panašių blogų pavyzdžių. Žodžiu, kad buvo labai gerų, labai žinomų kooperatyvų ar mm, kitų finansinių įstaigų, kurios iš tikrųjų labai sunkiai išgyveno šitą krizę. Taigi finansinėje sistemoje ne pati prigimtis įmonės išgelbėjo įmonę nuo krizės, o būtent geras valdymas. Ačiū. Toliau ponas Bliumas, FD frakcija. Mane tiesiog paprašė kai kurie Junktinės karalystės deputatai pasakyti, galbūt e, jau ši žinia yra patekusi viešumą, taigi noriu įsiaiškinti šį beitą, jeigu neprieštarausite. Ar priklausote social, Ispanijoje socialistų darbininkų partijos marksistų sparnui? Ar iki 91 metų priklausėte tai vyriausybei Ispanijoje, kuri prieštaravo Baltijos šalių nepriklausomybėje? ir taip pat ar dalyvauti tūkstantaisiais koalicijoje su komunistais. Yo, yo era miembro del gobierno español. Aš buvau socialistų partijos vyriausybė nuo 74 metų. Ir ta vyriausybė, jeigu paklėsite su kancleriu Koliu, e, nuo pat pradžių pasisakė už Vokietijos suvienimą ir už visą demokratizavimo procesą e, rytų ir centrinėje Europoje, tose šalyse, kurios dabar jau dauguma yra mūsų sąjungos e, narės. Mes, aš ir mano partija visą laiką palaikėme šią plėtrą, be jokių išlygų ir toliau palaikysime sekančią plėtrą. Dėl koalicijų, galimų koalicijų ar galimų susitarimų tarp politinių partijų, partijų Mes esame europiečiai, e, laisvi ir demokratiški ir vienas iš pagrindinių principų yra, kad visos mūsų mintis yra išreiškiamos laisvai, nesvarbu, kad kažkam patinka labiau, kažkam mažiau, bet turime laisvę išreikšti savo požiūrį. Gal norite papildyti klausimą? Ne, puikus atsakymas, esu labai patenkintas. Uh, Ačiū Jums. Dabar neprisijungia deputatai ponas Martinas, kad ir kur jūs besidėtumėt, prašom, Hansi Pieter Martinai. Ačiū labai. Ponas komisarė, jūs be abejo esate profesionalas, ko gero dėl jūsų kandidatūros nereikia bejoti. Jeigu Europos parlamentas galėtų įvertinti kiekvieną komisarą atskirai, o ne kaip primityviais laikais, nedemokratiškais laikais vertinti kandidatų kolektyvą. Kolega Karasas, pavyzdžiui, sakė, ir aš pakartosiu, yra priimta Lisabonos sartis. Tačiau egzistuoja pačios įvairiausios tendencijos, kurias iš dalies remia taryba, iš dalies komisija, bandoma procedūriniais e, triukais neleisti parlamentui dalyvauti bendrojo sprendimo procedūroje. Ar jūs matote irgi tokias grėsmės? Jeigu taip, ką planuotumėte daryti, kad taip nebūtų? Kitaip tariant, ką darytumėte, kad parlamentas net neliktų nuo šalyje. Desde luego, ni personalmente, ni... Nei aš asmeniškai, nei kaip komisijos, dabartinės ir būsimosios komisijos narys, nepastebėjau nieko panašaus, jokių taktikų ar veiksmų, kad sumažintumėm ar apribotumėm bendro sprendimo prieimimo sistemą. Ir esu labai laimingas, tikrai labai džiaugiuosi, kad Lisabono sutartis dar labiau praplečia bendrą sprendimą. Ir turėjau progų vienintelėje kol kas srityje, e, vienintelėje iniciatyvoje, kol kas kurioje dalyvavau, kurią jau taip pat ir minėjau, dėl atlyginimų, sumarinų atlyginimų dėl žalos. E, manau, kad tokie sprendimai turi būti priimti bendro sustarimo, bendro sprendimo būdu ir kaip žinote, priklausomai nuo teisinės bazės, e, kartais nevedam, netaikomas bendros sprendimo procedūros, bet e, turėtų būti kuo dažniau jos taikomos. Tokia mano nuomonė. Papildomas klausimas. Atsižvelgiant į tai, ką pasakėte, ar sutiktumėte su tuo, kad Europos parlamento nariai galėtų dalyvauti bei kalbėti tarybos darbo grupėse bei ministrų tarybos posėdžiuose, taip kaip tarybos atstovai atvyksta pas mus. Jeigu klausite apie santykius tarp komisijos ir parlamento, pasakyčiau, kad mes atnaujisime komisijos ir e, parlamento pagrindų sustarimą ir tikiuosi, kad pagerinsime uh, mūsų santykių reglamentavimą. Manau, kad ankstesnėje kadencijoje tie santykiai buvo labai geri, o dėl tarybos ir parlamento santykių norėčiau galbūt perduoti šitą klausimą kolegoms iš tarybos, tikrai negalėčiau aš kištis į šitą tokį svarbų santykį, tokius svarbius santykius tarp parlamento ir tarybos. Okay, Ačiū labai. Dabar išklausysime transporto komiteto narių klausimų, kadangi komisaras kuruos iš dalies ir susiekimo klausimas. Ponas Marinės užduos klausimą, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu rumūnų kalba. Brangus paskirtas komisarė, nuo šių metų pradžios yra liberalizuotas keliaivių gabenimas geležinkeliais, tačiau nėra liberalizuotas e, krovinių gabenimas. Taip pat egzistuoja tokių įmonių, kurios yra valstybinės ir tiesiogiai arba netiesiogiai gauna valstybės pagalbą. Tuo pat metu tenka pripažinti, jog transportas yra nepaprastai svarbi ES piliečiams skiriama paslauga. Kaip jūs e, vertintumėte atitinkamą situaciją į ją žvelgdamas iš savo busimos e, kompetencijos, tai yra konkurencingumo perspektyvos? Ačiū. Kaip žinote, gerbiami ponai, iš naujo perdalinus kompetencijas komisarams pirmininkas Baroso prie konkurencijos taip pat priskyrė ir transportą masto e, valstybės pagalbos skirimą transportui, kontrolę būtent šitos srities. Kalbant apie tokią pagalbą, rasime daugybę atvejų, kada reikia išanalizuoti, kaip reguliuoti valstybės pagalbą. Tai yra labai svarbi tema ir kal... pačioje pradžioje apie tai kalbėjau ir turime aiškius kriterijus iš Ir taip pat turime naują sutartį, kur 14 straipsnėje skirtame viešajame visam transportui ir 106 straipsnėje yra numatyta nauja teisinė bazė ir kartu dirbant ir komisijai, ir parlamentui mes ieškosime būdo įgyvendinti tai, ką pirmininkas Barozo pavadino Quality Framework, kokybės rėmai, kokybės pagrindai. Žinoma, transporto sektorė tai nėra labai lengva užduotis, nes ten ir sueina įvairūs elementai, dėl kurių reikia priimti sprendimus, kurie ne visada būna e, lengvi. Pavyzdžiui, kas yra ekonominė veikla konkurencijos rytyje ar kas yra viešasis transportas, bet manau, kad mums pavyks, kaip ir kitose sektoriuose, kaip pavyzdžiui, buvo jau liberalizuota keleivių gabenimo geležinkelių sistema. Manau, kad ir kitose sektoriuose tai pavyks. Ați e, menționat e, transportul public care, bineînțeles, că oferă. Jūs palėtė e, transportą kaip labai svarbę viešą paslaugą piliečiams. Na ir aišku, šioje rinkoje užtikrinti tinkamą konkurencingumą, tačiau vis dėlto išlieka tam tikrų monopolių trans, viešojo transporto srityje. Paminėčiau Paryžiaus e, viešojo transporto, kuri monopolis yra užtikrintas atitinkame tar, prancūzijos teisės akte. Kaip jūs žiūrite į tokius monopolius? Ar manote, kad jie leistini? Ir jeigu taip, tai ar tuomet čia reikėtų vadovautis abipusiškumo principu? Tai yra, jeigu valstybės narės teisės akte yra užtikrintas transporto operatorius monopolis, tai kad jiem, pavyzdžiui, nebūtų galima dalyvauti ES viešosiuose pirkimuose. Kaip žinote, kalbant apie tos ryties atskirimo apibrėžimą, valstybės narės turi labai didelę veiksmų laisvę. Taigi įmo, e, nuomonės reikia reikšti labai atsargiai, atskirai kiekvienu atveju ir iš karto neapgalvojus e, nespręsti, kur, kur kaip reikėtų elgtis. Pirmiausia, reikia labai įsigilinti kiekvieną atvejį atskirai. Tad norėčiau neatsakyti bendrai, e, neatsakyti šio konkrečiu atveju, tiesiog norėčiau pasižymėti šitą klausimą, įsigilinsiu ir vėliau, žinoma, mes turėsime progą smulkiau pasikalbėti, nenorėčiau iš anksto dalintis nuomonėmis, nes nemanau, kad e, paskirtasis komisijos narys neturėtų savo nuomonėmis kaip ir e, žaisti neįsigilinęs į tą atvejį, į visus teisinius aktus ir, ir vis, visas smulkmenas. Tad, taigi vėliau apie tai pakalbėsime. Thank you very much. Uh, and now... Dėkoju. Dabar atsir vardu pone Mandalim. Ponas Mandalin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pasisakau transporto komiteto vardu, esu šio komiteto pirmininko pavaduotojas ir turėčiau klausimą ponui Almūnė dėl valstybinės paramos. e, transporto operatoriams. Na ir dabar iš transporto generalinio generato šie klausimai buvo perduoti konkurencingumo generaliniam direktoratui. Ir kaip jūs ketinate viską spręsti tam, kad šie klausimai išliktų transporto srityje? Čia konkrečiai paminėčiau valstybinę pagalbą uostams. Na, jūs kalbėjote apie tai, jog reikia čia šios ryties sprendimus priimti kiek įmanoma greičiau, tai žadėjote padaryti dar 2009 metais. Taigi, ar ketinate, pavyzdžiui, teikti kokiu nors pasiūlymu dėl viešosios paramos uostams? Žinoma, nesakau, kad labai lengva perkelti kompetencijas, valstybės pagalbos kompetencijas iš vieno generalinio dektorato į kitą generalinį dektoratą, bet ta tarnyba, ta skyrius, kuris yra atsakingas už šitą klausimą, jis pereis į konkurencingumo departamentą ir konkurencijos mm, komisaras bus už tai atsakingas, ne transporto komisaras. Bet bendradarbiavimas šioje srityje tarp ko konkurencijos ir transporto komisarų bus labai aktyvi, lygiai taip pat kaip konkurencijos komisaras e, bendradarbiauja su kitais komisarais, kurie yra atsakingi už valstybės pagalbą tam tikrose kitose srityse. Taigi bus bendradarbiaujama su transporto komisaru. O Jūs minėjote valstybės pagalbą uostams. Jau yra pradėtas darbas, šitas darbas bus vykdomas toliau ir ateinančiais mėnesiais tikime jį baigti. Ir dabar tiesiog tas darbas bus mm, konkurencijos komisijos kompetencijoje. Bet žinoma ir transporto komisaras aktyviai dalyvaus, nes mes bendradarbiausime. Turėčiau papildomą klausimą. Ar jūs galėtumėte konkrečiai nurodyti, kada galima būtų tikėti štai tokių pasiūlymų, ar, pavyzdžiui, šį pavasarį, ar vasarą. Kada galime tikėtis pasiūlymo dėl viešosios paramos uostams? Na, yra narių, kurie neigiamai žiūri į bendrą kontekstą. Pavyzdžiui, neigiamai žiūrima į tai, kad, pavyzdžiui, tam tikroms benzino uh, um, aviacinio benzinui nėra taikomas, netaikomi mokesčiai, o kitos kūro rūšis yra labai apmokestam, apmok, aukštai apmokestinamas. Ar ketinate tai harmonizuoti? Negaliu pateikti konkrečios datos, kada jau bus tie pasiūlymai. Visų pirmiausia, todėl, kad šitas klausimas dabar priklauso nuo to pasikeitimo. Pasikeičia atsakingas komisaras, atsakingas direktoratas Ir žinoma, viskas priklauso taip pat ir nuo naujosios komisijos patvirtinimo, kuri priklauso ir nuo jūsų. Dėl PVM, tai čia jau ne mano kompetencijos klausimas, kaip sakiau, jau anksčiau mokesčių klausimai išskyrus e, tas įmonės, turėtų būti, kuriams turėtų būti taikomi vienodai mokesčiai, bet nėra taikomi vienodai mokesčiai. Taigi išskyrus šitą e, sritį, nemanau, kad tai yra mano kompetencija, tai labiau mokesčių politika. Mokesčių politika, leiskite priminti, yra labai sudėtinga, labai svarbi, bet labai sudėtinga Europos lygmenių, nes vis dar dėl šios politikos reikia pasiekti vien balsų susitarimą. Prisimenu, kaip ekofinė mes apie tai kalbėjom ir kaip baigdavosi tokios diskusijos. Dėkuoju. Dėkuoju transporto komiteto nariams už tai, kad laikytėsi kalbėjimo laiko. Dabar sugrįšime prie ekon komiteto narių pasisakymą ir suteiksiu žodį vicepirmininkui poniai Garsiai Margalo. Ačiū pirmininkė. Sveikas atvykęs paskirtasis komisarius nary. Kaip jau sakiau, krizės laikotarpiu valstybės narės turėjo imtis tam tikrų priemonių, kurios buvo ir labai brangios tam tikrais atvejais, tam, kad išgelbėtų savo finansinės institucijos, kurios buvo ties bankroto riba. Dabar mums reikia išbristi iš krizės 2010 metais, vėl reikia imtis to darbo. Pirmas klausimas, ką jūs darysite kaip konkurencijos komisaras tam, kad tos finansinės įmonės, kuriuoms reikėjo viešųjų lėšų, galiausiai nebūtų konkurencingesnės, nebūtų geresnėse sąlygose konkurencinėse negu tos, kurios gerai visą laiką dirbo ir negavo tų pinigų. Antra, ko imsitės, kad bankai ne, nesijimtų vėl tų praktikų, kurios privedė mus prie šios krizo, krizės manydami, kad nesvarbu, kokie bus rezultatai, vis tiek jie galų gale gaus e, viešųjų lėšų e, tam, kad e, būtų išgelbėti nuo bankroto. Paskatasis komisijos narys. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad ne, visos, ne visa pagalba banko įstaigom, finansiniam įstaigom ne visa ta pagalba buvo skirta todėl, kad tos įmonės jau buvo ties bankroto riba. Mes tiesiog stengiamės, buvo stengtasi išvengti kad, nebūtų, kad užtektų likvidumo, kad nebūtų likvidumo problemų, kad pati sistema išsilaikytų. E, finansinė sistema saugodami saugome visą ekonomiką. Visiškai jums pritariu, kad reikia kuo anksčiau grįžti prie to vienodų sąlygų, vienodų sąlygų e, finansinėms institucijoms mūsų rinkoje. O tam reikia pareikalauti iš tų, kurie gavo valstybinę pagalbą, reikia parašyti restruktūrizavimo planų, investicijų tam, kad jie pateiktų tvarų, patikimą e, verslo modelį. Kartais prašoma, kad tos e, finansinės institucijos savo lėšomis padėtų uh, finansuoti viešai sektorių. Būtent todėl yra labai svarbu išvengti to, vadinamo, moral hazard. Tam, kad tos finansinės institucijos nesijimtų vėl tų, tos pačios praktikos, e, reikia imtis reformų ir parlamentas e, svarsto labai svarbas reformas ir toliau dirb šioje srityje. Taip pat reikia priežiūrą stiprinti, apie tai jūs irgi kalbate, tą linkme jūs irgi dirbate. Taip pat reikia. reikia tokio mm, makro požiūrio iš tų stebėtojų e, taško tam, kad būtent tokio požiūrio trūko iki šiol. Taigi, tie prižiūrėtojai ir tie, kurie dirba konkurencijos srityje, turėtumėm vengti tų praktikų, kurios praeitie mus atvedė į šią krizę. Sí, gracias, Acepto... Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Ir žinoma, ar buvo šalia bankruoto ribos, ar jau buvo be bankrutuojant iš jų galbūt formulavimo klausimas. Italijos e, banko vienas e, vadovas dalyvavo nuo susitarime ir perspėjo, kad e, kad perspėjo dėl bankų sektoriaus rizikos. Todėl klausiu ne tik tai apie tą priežiūros sistemą, bet ir apie tai, kad e, viešieji pinigai, viešosios lėšos dabar atrodo, kad yra prieinamos visiems bankams, nesvarbu, kaip jie elgesi. E, taigi būtent klausiu, ką jūs darysite savo srityje tam, kad tie pinigai ir ta pagalba buvo, būtų skiriama ir naudingiausia būtų ta situacija ne tik tai tiem, kurie blogai elgesi, bet nebūtų naudinga tiems, kurie gerai elgesi. Jūs įdomiai formuluojate, sako komisaras. Galiu pasakyti tik tai tiek, kad, kad per krizę tas sukurta sistema yra laikina, taigi tai, kas yra laikina, negali būti pastovu. Uh, Ar labai ilgas bus šis laikinumas? Žinoma, yra labai sudėtingas ir subtilus klausimas ir sprendimas. Labai lengva šiandien pasakyti, kad po keleto metų, x metų šita situacija baigsis. Bet kas įvyks per šešis mėnesius ar per aštuonis mėnesius mūsų ekonomikoje? Ar pasitvirtins optimistiniai spėjimai, ar dėja galbūt pasi, galėtų pasitvirtinti ir pesimistiniai spėjimai, tai kaip kol kas mes dar negalime to žinoti, dar ta nežinomybė yra pakankamai didelė. Aišku, dabar padėtis yra gerokai geresnė negu prieš metus, bet vis tiek nežinomybė yra pakankamai didelė ir finansinis stabilumas dar nėra atstatytas, todėl būtų gan neatsakinga dabar pasakyti, kad vat tą dieną ir viskas. Taigi Galiu pasakyti tiek, kad viskas yra laikina ir viskas baigėsi, kaip ir mano pasisakymo laikas. Dėkoju, kad mes jūs šiek tiek gluminame dėl laiko, nes mes tiesą sakant pamirštame e, iš naujo nustatyti laikrodį. Na, kągi, tą klaidą ištaikysime, o dabar žodis PP frakcijos nori, ponas Balsas, dėkoju, ponė pirmininkė, aš savo ruoštų taip pat. Uh, Norėčiau padėkoti skirtam komisarui Almunijui už jo atsakymus, o aš turėčiau du klausimus dėl teisinės ryties. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip ketinate toliau plėtoti um, konkurencingumo teisę remintis 61 sutarties straipsnių. Na, uh, Europos parlamentas čia turi bendrą sprendimo teisę, tačiau noriu paklausti, ar ketinate pilnai traukti Europos parlamentą iš šios konkurencingumo teisės tolimesnį plėtojimą. Antra, jūs minėjote apie um, teisę reglamentuojančią kartelių veiklą ir čia taip pat ir galbūt reikėtų pagrindinio liudininko uh, nuostatos, kuri leistų kovoti su kartelių veikla, tačiau tokios nuostatos kol kas dar trūksta. Na ir dabar ši pagrindinio liudinko nuostata nėra pakankama. Ir kol kas nėra e, pakankamų nuostatų bendrijos lygių, taigi ką ketinate pasiūlyti šioje srityje? sobre el artículo 101. Dėl 108, anksčiau vadinosi 81, dabar yra 108 straipsnis, taigi dėl šio straipsnio galėčiau pasakyti, kad yra įvairių teisės aktų e, vertikalieji susitarimai konsultavomės su parlamentu ir dar galime giliau pagilinti tą konsultavimąsi. Jeigu teisingai prisimenu, reikia peržiūrėti šitą dokumentą iki gegužės. Yra dvi išimtys e, automobilių sritis ir draudimų sritis reikia peržiūrėti. Tai irgi iki gegužės jau vyko konsultacijos ir parlamentas dalyvavo ir tebe dalyvavo šiose konsultacijose. O dėl horizontalių sutarčių peržiūros terminas yra 2010 metų pabaiga. Įsipareigoju vykdyti šiuos terminus. Žinoma, jau buvo patikta daug nuomonių Bet aš pasirengęs išklausyti ir kitų naujų nuomonių, pasikeisti požiūriais iki paskutinės dienos prieš komisijai priimant e, sprendimus šiomis ypač svarbiomis temomis. Antras klausimas, kaip man buvo išversta, supratau, pagrindinio liudininko nuostata. Kovojant su karteliais galimybė, kad, galimybė, kad tas, kuris praneša apie kartelį, dalyvis, kartelio dalyvis praneša apie kartelį, jisai mums labai padeda. Todėl e, visi pakeitimai, teisiniai pakeitimai, kad šita priemonė būtų veiksminga, yra, yra labai sveikintina kiek dabar iki šiol pasidomėjau apie ankstesnius atvejus, apie šito generalinio direktorato darbą. Taigi ta galimybė būti atleistam nuo bausmės, jeigu pranešia apie kartelį, iš vidaus kaip kartelio dalyvis yra labai naudinga priemonė ir jinai labai efektyviai veikia. Papildomas klausimas. Taip, norėčiau pasitikslinti. Jūs kalbėjote apie pasiūlymus dėl sumarinių skundų ir bylų. Norėčiau paklausti, kokiu pagrindu ketinate formuluoti šios pasiūlymus, nes tiesąkant, tai nėra būtinai jūsų įgaliojimų e, sritis, nes tai bus skirtojo komisaro Forelį veiklos sritis. Ačiū. Ponios Relis veiklos sritis. Kaip sakiau, yra įvairių kelių, įvairių būdų kuriais pateikiamas e, sumarinė skunda, sumarinė byla. Vienas iš jų tai yra žala vartotojams arba smulkiom ar vidutiniam įmonėm dėl įvairiausių pažeidimų kaip karteliai ar dominavimas ir panašiai. Šiais atvejais yra galimybė ir būtinybė iš mūsų pusės taikyti atitinkamus teisės aktus ir nubausti atsakingą įstaigą įmonę ir taip pat privačių kelių, taip pat e, suteikti galimybę tiems, kurie e, visgi buvo, e, kurie patyrė žalą, turėti galimybę kreiptis į teismą ir gauti žalos atlyginimą tokią žalą patiria ir piliečiai, bet taip pat ir smulkios ir vidutinės įmonės, ne vienu atveju. Um... Ačiū labai. Pone Giori, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtasis e, komisarė konkurencingumos arba konkurencijos rytyje būtent užtikrinti nepriklausomumą. Todėl ir norėjau užduoti klausimą, kuris bent jau Vengrijoje sukėlė didžiulį rezonansą. 2006 metais po parlamento rinkimų per uždarą posėdį socialistas premjeras prisipažino melavęs per rinkimų kampaniją, o finansų ministras tada pareiškė, jog sulaukė iš premjero skambučio, jam buvo daromas spaudimas. Atitinkamai ponas Almunija tuo metu neva leido Vengrijai užbaigti konvergencijos programą iki rugsėjo pirmosios. Taigi teiraujusi, ar jūs sulaukite tokio skambučio iš Budapešto? Ar jūs veikiate nusileisdamas e, politiniam spaudimui? Ar paremėte socialistus e, mainais už tai, kad pastarieji paremtų Vengrijos vyriausybę ir buvo suteikta papildomi šeši mėnesiai konvergencijos programų užbaigti. Taigi, paaiškinkite, ar iš tikrųjų tai buvo, ar jūsų pavardė bereikalo čia įvelta. Ačiū, gerbama deputatė. Pirmiausiai, žinoma, bet koks komisaras turi teisę turėti politinės pažiūras ir priklausyti tam tikrai politiniai partijai. Tikriausiai niekas neprieštaraus. Mano galbūt pažiūros yra netokios kaip buvusios konkurencijos komisarės ir galbūt skirtis nuo ateinančių, bet nemanau, kad kaip komisarai mes galėtumėm dirbti skirtingai e, negu priklausomai nuo mūsų politinių požiūrių. Jūs klausėte apie atvejį 2006 metais. Pradėjęs dirbti kaip ekonomikos pinigų politikos komisaras, e, praėjo kelios dienos ir tada e, Vengrija įstojo Europos Sąjungą ir susitikau šimtus kartų su Vengrija, nes Vengrija visą laiką turėjo problemų dėl tų 3 procentų ir bendra, bendradarbiavo su, žodžiu, daug susitikimų būdavo su Ekofinu, daug diskusijų. Galiu pasakyti tik tiek, kad ir Vengrijoje, ir Portugalijoje, ir Ispanijoje visose šalyse, su, kurio, su kuriais reikėjo kalbėtis konvergencijos e, temomis. Mes kalbėjome tik tai konvergencijos temomis, nei daugiau, nei mažiau. Ir galiu pasakyti tiek, kad dabar per paskutinius metus Vengrijos vyriausybė ir versijos Vengrijos visuomenė labai stengiasi ir tikrai labai džiaugiuosi, kad Vengrija vykdo tą programą, dėl kurios mes susitarėme ir tai bus labai naudinga Vengrijos ekonominiai ateičiai ir vengrų ir vengrių geroviai. E, ko negalėčiau pasakyti, jeigu Vengrija nesilaikytų to, kas buvo sutarta. Köszönöm a válaszát, és egyetértek azzal, ami... Ačiū labai už šį atsakymą. Iš tikrųjų, sutinku su jumis. Manau, kad tikrai nepriklausomumas yra svarbus dalykas. Galima, aišku, priklausyti tam tikrai partijai, tačiau tai neturi užgrošti sprendimų prieimimo. Bent jau pas mus yra aišku, jog socialistai, būdami vyriausybėje, pateikė neteisingus duomenis. Atitinkamai Vengrija neteko šeštais metais užbaigti konvergencijos programos. Ji gavo papildomą pusės metų laikotarpį. Atinkami duomenys buvo pateikti ir buvo kaip ir netiesiogiai suklastoti rinkimų rezultatai. Taigi buvo teikta, kad deficitas yra tik tai 4,6, tačiau realiai deficitas buvo 9 procentai. Taigi socialistai laimėjo parlamento rinkimus, pateikdami neteisingą informaciją. Pastaruoju metu yra nuspręsta, negi teisme, jog neteisingos informacijos pateikimas yra nusižengimas. Jeigu jūs nesulaukite spaudimo, tai kodėl Vengrijos socialistams buvo suteikta daugiau laiko atitinkamai programai parengti? kodėl Vengrijos vyriausybė sulaukė pusės metų papildomo laikotarpio. Consejos, no voy a meter en la política húngara. Pasinaudosiu jūsų patarimu ir nesikišiu Vengrijos politiką, bet galiu pasakyti, kad visiškai normalu, kad e, kai vyksta rinkimai, tai nieko keisto, kad e, yra siunčiama tokia informacija, platinama tokia informacija. Galbūt komisija ir ekofinas atitinkamai pagal, mm, pagal padėtį šalyje, pagal laikotarpį pritaikė tą, pakoregavo tą duomenų pateikimo datą ir tiek. Per penkerius metus, kol dirbu kaip ekonomikos ir pinigų politikos komisara, komisaras, galiu pasakyti, kad kad, nėra buvę toki, kad, kad yra buvę labai daug atvejų, kada šalis dėl rinkimų vėliau arba anksčiau atsiuntė informaciją apie savo stabilumą ar kitą politiką. Ir paskutinis šios frakcijos atstovų klausimas jį užduos panas Hekmarkas. Neimtas mikrofonas. There it is. There it is. Thank you very much. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad atsakymuose raštu sakėte esas pasirengęs imtis veiksmų prieš įmonę, vyriausybę, kuri pažydžia konkurencijos taisyklės. Jūsų pirmtakė, komisarė Kriusa, taikė arba skyrė vieną iš didžiausių bausmių telefonikai už tai, kad jie pažydė konkurencijos taisyklės plačiojo šio interneto srityje. Kaip jūs tokią bylą vertintumėte? Kaip jūs būtumėte veikęs ar nebūtumėt sulaukęs spaudimo iš savo vyriausybės, iš Ispanijos vyriausybės? Kind... Ko gero, Ispanijos vyriausybė labai gerai žino, kokio spaudimo jį gali daryti komisarui Almūnijai. Tikrai joks spaudimas nepadės. Jeigu netikite, pastiraukite patys vyriausybės. Dabar telefonika atvejas. Iš tikrųjų, komisija skyrė baudą, gana nemažą. Šiuo metu neprisimenu, arba dabar neprisimenu, ar telefonika kreipėsi į Europos teisingumo teismą. To aš nebežinau. Tačiau bent jau galiu pasakyti, jog reikia stebėti, reikia žiūrėti, ar yra pažeidžiamos, pažeidžiamos konkurencijos taisyklės. Ir ar jos ir anksčiau buvo pažeidžiamos ir dabar tebėra pažeidžiamos. Taigi ta stebėdasina yra vykdoma, Ir be to yra stebima, kaip šių taisyklių laikosi ir buvęs, buvusios valstybinės įmonės, buvę valstybiniai monopoliai. Ačiū už šį atsakymą. Galbūt e, pakartosiu vieną iš aspektų. Kaip jūs būtumėte elgesis šiuo atveju? Ar būtumėte sutikę su tokiu sprendimu, kurį priėmė jūsų pirmtakas, skirdama didžiulę baudą telefonikai? Sunkus klausimas. Tuo metu aš, e, mane šiandien buvo. Priklausau komisijai ir kaip vienas iš komisijos narių paremiau tinkamą sprendimą, paremiau be jokių dviejonių. Ačiū. Socialistai bei demokratai. Frakcijos vicepirmininkė Makartį, prašom. Ačiū. Ko gero, neneiksite, jog mokesčių mokėtojų lėšomis buvo skyr, išgelbėti bankai, beveik 5,3 trilijono JAV dolerių buvo skirta bankams gelbėti. Tačiau bankai sulaukė paramos iš valstybių, uždirbo pelno ir iš, iš pelno išsimokėjo didžiulės premijas. Taigi noriu dar kartą pasiteirauti, kokiu konkrečiu veiksmu planuojate imtis, eidamas naujasis pareigas, kad užtikrintumėte, jog mokesčių mokėtojams nebe, nebereikėtų ištrėpti tos košės, kurią prisivirs bankai. Ar jūs asmeniškai komisijoje paremtumėte pasiūlymus dėl finansinių sandorių apmokesnimo arba dėl specialaus banko mokesčio, pagal kurį bankai patys susimokėtų už tai, kokiu nuostoliu patirs savo neapdarys veiksmais? Tai, kad bankai sugeba išsimokėti premijas, byloja, jo konkurencijos politika neveikia. Taigi, užtikrinkite, kad tikrai valstybės pagalba nebūtų nukreipiama premijų išmokėjimui. In, in... Ačiū. 2004 metais Žoze Barozo komisija savo kadencijos pradžioje priėmė rekomendaciją skirtą apmokėjimo arba atlyginimų premijų schemoms praėjus keliariems metams, įsiplieskus krizėje. Ir jeigu neklystu, tik viena vienintelė valstybė narė paisė šios rekomendacijos. Tačiau krizė turėjo prociklinį efektą. Kai kurie bankai nepagristai rizikavo. Bet tokį elgesį skatino kaip tik apmokėjimo schemos. Taigi šis klausimas buvo sprendžiamas ne tik kukliuose komisijos rekomendacijose, bet finansinio stabilumo rekomendacijose. Dėl to netgi buvo pakeitos kai kurios riziką ribojančios taisyklės, kurias mes patvirtiname ir kurias dabar nagrinėjame. Taip pat netgi pačio aukščiausio ligmens lyderiai G20 apsisprendė dėl aiškios pozicijos, dėl premijų. Dabar konkurencijos komisarės arba komisaro kompetencijos analizuojant, sprendžiant, priimant sprendimus dėl restruktūrizavimo planų, kuriuos pateikia valstybės parama gavę bankai, mes labai atidžiai tuos planus įsigilinsime ir žiūrėsime, kaip bankai naudoja valstybės lėšas. Tikrai neleisime, kad mokesčių mokėtojų pinigais išgelbėti bankai arba jų lėšomis paremti bankai švaistytų tas lėšas, skirdami patį savo didžiulės premijas. Arba atlyginimas. Kitas klausimas dėl finansinių sandorių apmokesnimo bei panašių iniciatyvų. Praėjusį jau mėnesį esu paskelbęs oficialiai pareiškimą. Puikus sumanimas. Suprantu, kad sunku šį sumanimą būtų gyvendyti tačiau pats sumanimas yra nuostabus. Reikėtų labai gerai įsigilinti, gerai jį aptarti tiek pas mus, tiek ir globalių lygmenių. Ačiū. Papildomas klausimas dėl finansinių paslaugų. Ar imsitės kokio nors tyrimo, kaip JAV daro Teisingumo departamentas, kad užtikrintumėte, jog svarbiose finansų sektoriuose nebūtų kartelių, tose sektoriuose, kurie kelia sisteminę riziką, kaip turiu menyje, pavyzdžiui, kredito nevykdymo, apsikeitimo sandorių dokumentus ir panašiai. Aš tikrai susipažinau kai kuriomis iniciatyvomis, kurių yra įmamasi Junktinėse Amerikos valstijose. Tačiau komisijoje arba Europoje mes nesame sulaukę jokių nusiskundimų. Tačiau mes labai atidžiai analizuojame situaciją finansų rinkose, visose jūsų minėtose sudėtingose techniškose sektoriuose. Pripažįstu, jie yra labai svarbus, netgi svarbus ne dabar, kai paaiškėjo pačios krizės. Ir jeigu tik sulauksime ko nors skundo, mes e, tikrai nedelsdami imsimės veiksmų, užvesime bylą. Tačiau noriu pabrėžti, jokių skundų iš vartotojų dar nesame sulaukę. Um, uh, also... Ačiū tos pačios frakcijos vardu, ponas Pitela. Atleiskite, nepastebėjau, kur jūs sėdite. Ačiū, ponas paskirtasis komisarė. Ko gero, nekyla bejonių dėl jūsų kompetencijos, tą jūs įrodė ir šiandien per šiuos klausimus. Jeigu neklystu, jūs esate kompetitingas ir bankininkystės sektorija. Todėl pagidaučiau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus mažesnius komercinius bankus, kurie irgi imasi tam tikrų veiksmų, priima sprendimų, kurie nebūtinai prisideda prie konkurencijos. Taip pat jie nėra naudingi ir vartotojams. Taigi, kaip jūs į tai reaguosite? Siempre que per mūsų priemonės, gavę skundų ar kitaip, jeigu matome, kad reikia veikti, mes ir veikiame šioje srityje. Nežinau, apie ką jūs kalbate, ar kalbate apie kažkokį naują elementą, specifinį elementą, kuris turėtų atkreipti ypatingai konkurencijos komisaro dėmesį, nes yra įvairių priemonių, kurių jau buvo imtasi. Tačiau, man atrodo, jog bankai sudaro labai skirtingus paslaugų įkainius. Taigi aš pagėdaučiau, kad komisija įsigilintų šį klausimą. Konkurencija be abejo yra labai svarbus dalykas, tačiau konkurencija susijusi ir su sankcijomis. Taigi kokias sankcijas apskritai galėtumėte taikyti tokiais atvejais? Ar yra alternatyvų, pavyzdžiui, neskirti nuobaudų, tačiau suspenduoti direktorius ar vadovus? E. Žinau, kad šio klausimu vyksta diskusijos įvairiose šalyse. Mes turime solidžią sistemą, kuri jau įrodė, kad yra veiksminga, ne vieną kartą įrodė savo veiksmingumą Taigi šioje sistemoje mes imamės veiksmų prieš tuos, kurie pažeidžia mm, konkurenciją arba vykdo konkurencijai mm, žalingą veiklą. Tai arba tam tikros įmonės, arba gali būti net ir valstybės. Jau nekartą šiandien sakiau, kad yra galimos įmanomos bendras sumarinis žalos atlyginimas. Tam, kad tos sankcijos nebūtų nuobaudos, o būtų kažkokios, nuobu, nebūtų nuobaudos įmonėms, bet būtų kažkokia kitokia sankcija konkretiems asmenims, kol kas mes kaip e, Europos lyg, lygmenių veikiantis teisės aktų kūrėjai, kol kas dar to negalime padaryti. Bent jau konkurencijos srityje. Kiek žinau, daugumoje šalyje, šalių, kurios yra, tokia, kurios yra tokia galimybė, tai yra devynios šalys, šita e, galimybė yra tik tai teorinė, tik tai vienoje šalyje šita galimybė yra taikoma praktiškai. Žinoma, galime toliau diskutuoti apie tai, aš neatsisakau, bet nemanau, kad, kad tai tinka mūsų konkurencingumo modeliui, kuris nekartai įrodė, kad yra e, pakankamai veiksmingas. Komisinė. Jeigu neklystu, komisaras jaučia, kaip aš sėdžiu jam įrėmusi akis į nugarą. Ta pati frakcija, ponas Simonas. Didžiai gerbiamas komisarė, savo įžanginėme žodėje kalbėdamas apie transportą, minėjote, kad Lisabono sutarties 14 straipsnis yra teisinis pagrindas, reglamentuojantis visuotinės svarbos paslaugas. Komisijos pirmininkas Barrozas savo politinėse gairėse kalbėjo apie tam tikrą viešųjų bei socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo rėmą, schemą. Jūs kalbėjote apie tokios schemos tikslą - kokybiškos, prieinamos socialinės paslaugos visiems. Man kyla du klausimai. Pagidaučiau, kad atsakytumėte juos. Kaip kokybės užtikrinimo sistema galėtų atrodyti socialinių bei visuotinės svarbos paslaugų srityje, kada maždaug būtų galima priimti bei įgyveninti tokį orientacinį kokybės užtikrinimo mechanizmą. Sin duda estoy, estoy de acuerdo. Žinoma, aš jums pritariu ir anksčiau jau esu pasisakęs apie tai, kad šita tema yra iš tiesų labai svarbi. Mes apie tai kalbėjome ne kartą. Parlamentas dirbo šio klausimu, komisija daug dirbo taip pat. E, Lisabonos sutartyje yra naujų nuostatų, nauja teisinė bazė. Ir dabar jau tą analizę reikia paversti į konkrečius pasiūlymus. Kaip man atrodo, koks dabar procesas turėtų būti priimti sprendimą? Pirmiausiai, mes ruošiame, kaip jūs žinote ir tikiuosi, kad galėsime atinačiais metais pakalbėti apie tai, mes ruošiame vertinimą. Vertiname, kaip, kaip vykdoma valstybės pagalba visuomeninėms paslaugoms. Uh, Čia dirba ir komisija, ir parlamentas, ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai mes nusprendėme užbaigti šį vertinimą ir 2010 metais pradėti debatus. Toliau yra įvairių požiūrių taškų, iš kurių reikia įvertinti šitą klausimą. Čia kalbame ne tik tai apie konkurenciją, yra įvairių Europos politikų sričių, kuriuos kurie yra susiję su tomis visuomeninėmis socialinėmis paslaugomis. Kita vertus, kiekviena šalis turi skirtingą sampratą to, kas yra visuomeninė paslauga, ne ekonominė paslauga. Kiekviena šalis skirtingai supranta, kas tai yra. Būtent todėl dabar vyksta toks teisinis debatas ir jūs minėjote 14 straipsnį ir aš minėjau šį straipsnį, galiu priminti, ir šimt, kad ir 106 straipsnis yra susijęs su tomis visuomeninėmis paslaugomis ir tai yra teisinė bazė, kad komisija veiktų šioje srityje. Taigi, reikia pirmiausiai žiūrėti, kokios teisinės bazės reikia ir rasti kuo platesnį konsensusą, nes čia yra ne tik tai konkurencijos ar ekonomikos debatas, tai yra debatai apie mūsų socialinį modelį. E, Papildomas klausimas. Pastaraisiais metais mes e, matėme, jog e, komisija šioje srityje priima sprendimus atsižvelgdama į Europos atsikumo teismo sprendimus, jeigu mes norime daugiau teisinio aiškumo tai ar galite užtikrinti, kad atsižvelgiant į tą skirtingą situaciją nebus kokybės kriterijai suvienodinti pačiu žemiausiu įmanomu lygiu? Pritariu, kad tikrai reikia tokių rėmų, tokios schemos. Pirmininkas Barozo apie tai kalbėjo ir aš taip pat sakau, ir mano kolegos apie tai kalba per, per šios klausimus. Klausimas toks. Ar norėdami sukurti schemą mes turime nuleisti tą bendrą vardiklį? Iki kiek galime mes nuleisti tą bendrąjį vardiklį tam, kad pasiektume tos bendros schemos, nes iš tikrųjų sektoriuose yra labai didelių skirtumų kai kurie sektoriai yra, pavyzdžiui, reglamentuoti, pavyzdžiui, tos visuomeninės paslaugos, o kiti sektoriai ne. Tai nėra paprastas klausimas, jis yra be galo politiškai svarbus ir jautrus, bet nelengvai išsprendžiamas. Ieškodami to horizontalumo, to bendros schemos ir ir, ir tos vertikaliosios e, plotmės turime rasti tam tikrą pusiausvyrą. Ačiū. Dabar porą klausimų Alde frakcija užduos. Pirmiausia, Sofija Intveld. Yes, thank you, chair. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, labai džiaugiuosi tuo, kad jūs nusiteikęs bendradabiauti su Europos parlamentu. Nekantrauju pradėti bendradabiauti. Tačiau jums teks spręsti ir e, klausimus susijus su valstybės narimis, o pastarosios nėra taip nusiteikę bendradarbiauti kaip parlamentas. Ekonominės krizės akivaizdoje konkurencijos politika sulaukia spaudimo, kadangi vyriausybės laikosi nacionalinės politikos protekcionizmo, nori paremti savo nacionalinę ekonomiką, skirdamos daug lėšų iš biudžeto. Taigi kai kurios valstybės narės bei kai kurie negi kolegos šioje salėje pateikia konkurenciją kaip tramdomosius marškinius nacionaliniai politikai. Tai ar atsilaikysite spaudimui, kurį darys valstybės narės, kaip e, įtikinsite jas atšaukti tas nepaprastasias pagalbos schemas, kuri buvo priimta reaguojant ekonominę krizę? Kaip e, pagerinsite neteistoj suteiktos valstybės pagalbos išieškojimą? Kadangi kai kurios valstybės narės e, serinės nusikaltelės, nusižengėlės šios įtie. Mano kolega irgi teiravusi, aš pakartosiu klausimą, kaip užtikrinsite, kad valstybės narės liausis dėl visko kaltinusios Briuselį, kaip įtikinsite visuomenę, kad nebus veikos visuomenės, nebus vartotojų saugos, jeigu nebus geros konkurencijos politikos. Ačiū. Tikiuosi, kad iš dalies į jūsų klausimą bus atsakyta jūsų ataskaitoje, pranešime. Taigi tikrai jūsų dokumente reikėtų rasti reikiamų argumentų, kurių dėka paaiškiname piliečiais, kodėlgi taip reikia konkurencijos, kad išliktų bendroji rinka, kad būtų sukurtos reikiamos sąlygos darniam vystimus augimui, kad uh, ūkis būtų konkurencingas, kad įmonės tvirtai stovėtų ant kojų, taip toliau ir panašiai. Viešoji nuomonė. Galiu pasakyti štai ką. Komisija yra atsakinga už savo politikos vykdymą. Tai turi būti griežta, bet sąžininga. Užtikrinti nediskriminavimą. Piliečiai, žmonės turėtų pasitikėti komisiją. Tikėti, kad esame griežti, bet nešališki. Tuo pat metu turime aiškinti, turime įtikinėti, turime pateikti gerų pavyzdžių, Tikrai Europoje turime nuostabių pavyzdžių, kaip liberalizavimas konkurencija duoda naudos gyventojams. Pakanka pažvelgti į telekomų sektorių, pigių skrydžių sektorių, tikrai daug ką galima gražiai palistruoti. Taigi, aišinant viską, kai kuriuose valstybėse narėse yra pasiekta puikių rezultatų, pavyzdžiui, maisto produktų kainų prasme. Tai reikia užtikrinti sutarčių laikymasi viena vertus, kita vertus politinis darbas, aiškinimas, bendravimas, dialogas su piliečiais. Ko gero, tai geriausias receptas. Dabar dėl išieškojimo, bent jau pagal mano turimus skaičius, neteisėtos valstybės pagalbos išieškojimas iš esmės padidėjo pasaisiais metais tai yra jau praėjusio dešimtmečio pradžioje, apie ketvirtadalis valstybės paramos buvo išieškota kaip neteisna. Dabar šis rodiklis ne 25 procentai, bet 90 procentų. Tiesa, dar apie 500 bylų yra nagrinėjama, tačiau tikiuosi, kad man pavyks dar tą kartelę pakelti aukščiau, virš 90 procentų. Sofija, ar pagėdautumėte trumpą papildomą klausimą? Jeigu ne, tai galime perėti prie Karl Haglund. Amen, Mr. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Norėčiau sužinoti, kokią nuomonę turite dėl Europo 2020 dokumentų ir konkurencingumo politikos. Ir e, kokie pagrindiniai prioritetai yra nustatyti busimoje strategijoje tam, kad Europa būtų konkurencingesnė. Jūs atsakingas už Europos konkurencingumo politiką ir kaip įsivaizduojate, kaip Europos konkurencingumo politika galėtų prisidėti prie šios strategijos sėkmės. Taip pat norėčiau paklausti, ar jūs teiktumėte, jog ši strategija padidintų ES konkurencingumą ir leistų Europai vaidinti svarbu vaidmenį. Dėkoju. Turiu pasakyti, kad ES 2020 strategija dar nepatvirtinta, dar klaustukas prie jos padėtas. Mes rengiamės diskusijoms, o per kitą vadovų taryba vasario 11 dieną. Ši strategija bus aptariama vadovų, valstybių ir vyriausybių vadovų lygių, dalyvaujant komisijai, bei nežinau, ar į šią vadovų tarybą pakviesti parlamento atstovai. Na, o po šios vadovų tarybos naujoji komisija, busmoji komisija, norėtų iš karto renkti pasiūlymą kuris būtų aptartas pavasario vadovų taryboje kovo mėnesį. Taigi, koks konkurencingumo vaidmuo šią strategiją tam, kad ES ekonomika būtų konkurencingesnė ir labiau e, su, su, su, konkurencingesnė. Tai galiu pasakyti, kad galvojant be mūsų partnerių pasaulinėje ekonomikoje ir be tam tikrų priemonių, kurios leistų skatinti tam tikrą ekonominę veiklą, pavyzdžiui, žalioji ekonomika, moksliniai tyrimai, mokymai, smulkaus vidinio verslo skatimas, tai be visų šių priemonių mes negalėtume pasinaudoti potencialu, kurie, kurį galėtų duoti viešusios uh, lėšos, kurias mokesčių mokėtojai moka. Taigi be visų šių elementų strategija nepasitvirtins. Šiuo metu vyksta viešos diskusijos mano šalyje ir atrodo ir kitur dėl to, ar ši strategija turėtų būti privaloma ar ne. Taigi, sakyčiau, konkurencingumo politika turi milžinišką privalumą dėl to, jog ji yra privaloma pobūdžio. Norėčiau trumpai sureaguoti jūsų puiko atsakymą. Na, atsižvelgiant į dabartinės diskusijas dėl valstybės paramos ekonominės krizės metu ir galvojant tai, ką jūs pasakėte dėl strategijos ir dėl to, jog reikėtų labiau suderinto krizių valdymo ateityje, tam, kad ateityje būtų išvengta krizių. Taigi Ar manote, kad ateityje visą tai reikėtų integruoti į konkurencingumo sritį bei strategiją? Ar čia išvelgėte tam tikrų sąsajų? Na, tiesiog nesąsajų kaip ir nėra. Krizės valdymo klausimas, o konkrečiai e, vidaus rinkoje mes turime gal 40 ar 45 tarptautinių lygių dirbančius bankus. Taigi, sakyčiau, toks uh, krizių valdymas yra pagrindinis dalykas, nes jeigu jo nebus, tai kartosis tos pačios problemos. Na, o sąsajos su konkurencingumo politika, tai tos sąsajos nėra tiesioginės. Jeigu yra tinkamas krizių valdymas, tai mums tenka mažiau darbo, pavyzdžiui, gelbstint finansinės institucijas arba teikiant valstybinę pagalbą gelbstint tam tikrus bankus, tačiau tiesioginės sąsajos čia nematau. Vėlgi, matau tiesioginę sąsają tarp krizių valdymo europinių lygių bei e, tų išteklių, kurie yra valdomi europinių lygių. Nes kitaip, neturint tokių lėšų, uh, labai sudėtinga išspręsti tuos klausimus, kurie nekarta buvo sprendžiami ekofine. Taigi nebūtų tokių priemonių, būtų labai sunkinga reaguoti. Kągi, perikime prie žaliųjų. Ir pirmasis klausimas yra iš pono Ketrin. Kefin. Labadiena, ponė Almūnija. Jūs komisarių pareigas pradėjote 2004 metais prieš ekonominę krizę ir jums teko priimti tam tikrų ekonominio pobūdžio sprendimų. Na, mes tarsi šiandieną a, pakartu patvirtinsime dar sėki mūsų pasitikėjimą jumis. Taigi norėčiau paklausti, Ar jums teko priimti tam tikrų sprendimų 2004-2008 metų laikotarpių, kuriuos dabar apgailę stautumėte? Galbūt į tam tikrus dalykus šiandieną žvelgėte kitaip ir galbūt e, krizė pakeitė jūsų požiūrį į e, komisijos veiksmus. Komisarat. Na, kaip politikas paprastai nemėgstu kalbėti apie savo nesėkmes, veikiau norėčiau kalbėti apie savo sėkmes. Taigi, mano sėkmės pavyzdžiai arba pavyzdžiui tai, kaip ES bei jos institucijos reagavo į krizę. Manau, kad yra gerų reakcijos pavyzdžių iš Centrinio banko, iš kitų institucijų pusės Na ir manau, kad čia reikėtų prisiminti 2005 metų problemas dėl augimo ir stabilumo pakto. Ir aš ėmiausi iniciatyvos ir pradėjau diskusijas dėl šio pakto. Aš manau, kad tos diskusijos buvo labai geros tam, kad galėtume turėti lankščią biudžeto discipliną. Tai yra geras dalykas, kuris davė vaisių, tačiau nelabai yra gerai tai, jog Lisabono strategija, kurią peržiūrėme 2005 metais, nebuvo pakankamai stipri. Tai yra, kad priemonės skirtos tikslų bei politikos priežiūrai nebuvo pakankamos. 2005 metais, po tam tikro ekonomikos sąstinkio 2002-2004 metais buvo tam tikras ekonominis pakilimas. Ir 2005 metais pastebėjome, kad pirminė Lisabono strategija nedavė lauktų rezultatų, sukūrėme ekspertų grupę, ji peržiūrė, parengė labai gerą ataskaitą Tačiau 2005 m. vadovo taryba kovo mėnesį nepavyko įtikinti, jog reikalingos privalomo pobūdžio priemonė šiai strategijai įgyvendinti. Ir manau, kad dabar neturėtume pakartoti tų pačių klaidų. Na, be kita ko, reikėtų nepamiršti ir aplinkosaugos klimato krizės. Taigi norėčiau paklausti, kaip būsimas konkurencingumo komisaras, kaip jūs žvelgiate į klimato paketą ir ar matote tam tikrų sąsajų tarp krizės ir klimato kaitos ir ar norite konkurencingumo srityje numatyti tam tikrų sąsajų? Taip, konkurencingumo srityje jau yra numatyta tam tikrų priemonių ir pavyzdžiui mano pirmtakė pane Kros įtraukė tam tikrą strategiją į energetikos strategiją. O taip pat atsižvelgia ir valstybinės subsidijas aplinkosaugos rytyje. Na, dabar suprantame, jog būtina kovoti su klimato kaita ir todėl būtina suderinti taikomas priemonės. Taip pat reikėtų formuoti vystymosi komitiką tam, kad jį leistų siekti klim, aplinkosaugos ir klimato e, tikslų. O kai pažiūrėsime konkurencingumo politikę, pavyzdžiui, kovą su kortelių monopoliais, valstybių paramos e, politiką, tai čia taip pat reikėtų žvelgti atitinkamus uh, aplinkosaugos tikslus. Energetikos sektorija taip pat yra teikiama valstybinė parama ir jau manau, kad šioje srityje nemažai nuveikta, tačiau manau, kad ateityje reikėtų šioje srityje nuveikti dar daugiau. Dėkoju. Toliau ponas Gigold. Labadiena, ponė Almūnė, labai malonu Jūs dar sėki išvysti mūsų komitete. Ir turėčiau klausimą dėl mokesčių konkurencijos Jūs, be kita ko, esate atsakingas ir už valstybės teikiamos paramos reglamentavimą. Nemažai valstybių narių netiesiogiai per tam tikras privilegijas mokesčių srityje suteikia įmonėms konkurencinio pranašumo. Ir norėčiau paklausti, ar esate numatę uh, pažiūrėti į valstybių narių taikomas priemonės, mokestinės priemonės e, įmonių konkurencingumui padidinti ir ar ketinate kovoti štai su tokiomis e, pri, valstybių teikomomis priemonėmis, kurios iškreipia konkurenciją. Kaip jau atsakiau anksčiau, jūsų kolegos klausimą yra galimybė veikti, bet taip pat yra tam tikros ribos. Negaliu e, daryti daugiau negu yra apibriešta sutartyje, sutartyje yra tam numatyti tam, tik, tam, numatytos tam tikros priemonės, numatyti tam tikri mokesčiai, kurie yra suderinami ir dėl kurių negalima bausti. Taigi, visada, kai bus įmanoma užkirsti kelią, kad per įvairiausią netiesioginę pagalbą būtų mažinamas tvarus, tvarus augimas, aplinkosaugos srityje arba jeigu bus, tai bus žalinga mm, atsinaujinančiai energi, energetikos sektoriui. Tai visais tais atvejais, kada bus galima veikti, bus veikiama. Sorry, I, I impression, uh, that... Atsiprašau, man susidarė įspūdis, kad mes ne visai vienas kitą supratome. Jūsų pirmtekė pavieniais atvejais uh, pasinaudojo teisės aktais nukreiptais prieš valstybių narių taikomą pagalbą, kuri iškreipia konkurencingumą, konkurenciją. Taigi, ar ketinate jūs tai padaryti? Ir taip pat norėtųsi, kad jūs labiau nušviestumėte tas teisėkuros galimybės, kurias turite tam, kad galima būtų pasinaudoti visą E, visomis galimybėmis remintis sutartimis tam, kad būtų išvengta tokio rinkos iškraipimo. Na, iš tikrųjų, ar iš tikrųjų galima pasinaudoti teisės aktais tam, kad būtų užkirsta uh, konkurencija iškreip, užkirstas kelias taikyti valstybinės pagalbos priemonės, kurios iškreipia konkurencingumą. Taip, sutinku. Prieš tai jau minėjau, kad esu pasirengęs veikti sutartiečių teikimų pagrindu. Ir čia visiškai sutinku su tuo, ką jūs pasakėte per antrį pasisakymą. Dėkoju. ECR ponas Bokros. Dėkoju. Pagal jūsų turimus įgaliojimus, ponė Almunija, pagal jūsų pareigas jums teko dirbti su naujomis valstybėmis narimis, dėja be kita ko ir todėl, kad jo, kai kurios iš jų atsidūrė gilioje krizėje. Ir tuo pačiu metu kai kurios iš šių naujų valstybių narių yra konkurencingesnės nei kai kurios senosios valstybės narės ir jų e, teisės aktai reglamentuojantis konkurencingumą yra netgi pažangesni. Jūs kalbėjote apie tai, jog nepakanka sąsajų tarp krizių valdymo ir konkurencingumo politikos. Taigi, manau, kad galima būtų pasimokyti, pasimokyti iš tų valstybių narių, kurios neturėjo teisės aktų, kurios leistų iškraipyti konkurenciją. Na ir Taip atsitiko ne vien tik dėl, dėl finansinės krizės, bet taip pat dar ir dėl to, kad e, kai kurios naujų valstybių narių vyriausybės buvo labiau link konkurencingesnės, buvo konkurencingesnės ir todėl sugebėjo geriau susidoroti su krize. Taigi, bendrai tariant, norėčiau paklausti, ko galima būtų pasimokyti iš tų šalių patirties ir galbūt jūs jau eidamas e, naujas pareigas galėtumėte žvelgti šią praktiką. Taip, per tuos penkis su pusę metų aš daug ko išmokau iš naujųjų valstybių narių vidurio ir rytų Europoje, kaip žvelgiama į ekonomiką, į finansus, į konkurencingumą tose šalise. Na ir e, mano analizę galima būtų padalinti du periodus. Tai yra periodą prieš krizę ir periodą krizės metu. Prieš krizę tikrai tai, ką mačiau, buvo įspūdinga. Mano primtikas ponas Oli Ren buvo parengęs komunikatą dėl ekonominių e, plėtros pasiekmių ir pasiekmes buvo įspūdinga, didelis ekonominė e, dinamika, paskatos investicijoms, taip pat didelis e, PVM žmogų augimas, taip pat užsienio investicijų pritraukimas valstybės institucijų, rinkų, sektorių modernizavimas. Nuo per pastrosius dviejus metus per krizę atlikus tyrimą vaizdas dėja šiek tiek kitoks. Kodėl taip atsitiko? Dalis tų šalių ekonominio augimo įvairiais lygmenimis, nors šiaip tai yra bendras bruožas vidurio rytų Europoje, Taigi dalis šio ekonominio augimo atsirado dėl um, užsienio investicijų ir jų dabar po to nebeliko, nes taip pat sumažėjo emigrantų į namo siunčiamas lėšus, o taip pat labai išriškėjo kai kurių šalių ekonominio augimo modelio silpnosios pusės ir visą tai matydavome laikraščių antraštėse. Matėme, kaip vyriausybės susidorojo su krize. Ir, ir būta ir gerų, ir prastų pavyzdžių šiuose šalise. Ir Nebejoju, kad jų ekonominis augimas per ateinančius mėnesius ir metus bus dinamiškas. Na, mano klausimas veikiau buvo, ar jūs, eidamas naujas pareigas, atsižvelgsite į tuos pavyzdžius, ar jie jums bus svarbus? Kaip konkurencingumo komisaras negaliu daryti skirtumo tarp vienos ar kitos šalies aš turiu rūpintis, kad visose valstybės narėse būtų vienodai taikomas konkurencingumo taisyklės ir nuostatos. Aš negaliu išskirti vienos ir kitos valstybės narės. Ir negaliu vienos šalies narės atžvilgių būti atlaidesniu, kitos griežtesniu. Visi žinome, kad turtingiausias šalis turi daugiau galimybių pasinaudoti valstybės pagalbą. Ir taip pat žinome, kad didžiosiose turtingose valstybėse narėse yra turtingų įmonių, kurioms galbūt kyla e, didesnė pagunda pasinaudoti savo dominuojančią padėtimi. Bet kaip ten bebūtų, visas 27 valstybės narės bandysiu traktuoti vienodai. Thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Almunija. Norėčiau pasteirauti apie baudas, kurias komisija skiria įmonėms už konkurencijos taisyklių nepaisimą. Kur turi būti panaudotos tos lėšos, baudos? Gražintos galbūt valstybėms narėms. Jeigu taip, kaip paskirstytos? Kaip jos turi būti paskirstytos? kompensuojant tom šalims, kurios labiau nukentėjo nuo tam tikros konkurencijos netitinkančios praktikos, o galbūt norite gražinti visiems vienodai, pagal proratą principą, pagal gyventojų skaičių arba pagal įnašus iš biudžeto. O jeigu nemanote, kad reikia gražinti valstybės narėms tų baudų, tai kad kaip tada tas lėšas pagidautumėte panaudoti? Answer... Atsakymas būtų paprastas. Šie pinigai keliauja į Europos bendrijų biudžetą. Ir kai kol dar yra svarstamas apeliacinis skundas, tos lėšos negali būti panaudotos, bet tai jau ES ištekliai. Kaip žinote, metų pabaigoje, jeigu bendrijos biudžetas biudžete yra perteklius, tai šis perteklius yra gražinamas valstybėms narėms pagal tą pačią formulę, pagal kurią valstybės narės ir suformavo bendrijų biudžetą. Tačiau tos baudos, surimtos lėšos keliauja į ES biudžetą. Pavyzdys. Sakinkime, tam tikra Ispanija labai nukentėjo nuo konkurencijos pažeidimo. Tai ar nereikėtų labiau Ispanijai kompensuoti? Galbūt dalį baudų, didesnę dalį ją reikėtų skirti. Suprantu, kokia yra dabar tvarka, bet ar dabartinė tvarka tinkama? Ar nėra taip, kad jis kreudžia tas šalis, kurios nukenčia nuo tokios praktikos? O galbūt jums viskas tinka? Nesvarbu, ar tai Ispanija, ar Jungtinė karalystė, ar Lenkija, ar dar kita šalis. Nei viena valstybė narė negali pretenduoti šios pinigus. Tie pinigai jau ES biudžete. Tai reikia spręsti, kaip pasidalinti išlaidas šiame Šioje diskusijoje dalyvavo Europos parlamentas. Taigi manau, kad per kitą finansinę perspektyvą bus paskirstime labiau atsižvelgta į vadamosius europinius prioritetus. Uh, now... Ačiū, ponas Kliūtė, Guja frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, Tomas Hendelis, mano kolega, norėjo klausimą užduoti, bet apsirgo. Taigi aš vietoj jo klausimą pateiksiu. Ponas Almūnija, pateikdamas atsakymus raštu, sakėte, jog aštuntųjų metų gruodį įdėktos pagalbos priemonės turi būti toliau nuosekliai taikomos. Ką tai reiškia? Ar jūs ir toliau norite iš ES lėšų remti įmonių iškeliavimą iš vienos šalies į kitą, pavyzdžiui, dėl įmonės išsikraustimą iš Airijos į Lenkiją? Be to, ar per naują kadenciją komisija sugebės numatyti tam tikrą mokestį, kuris būtų taikomas įmonėms ketinančioms iškelti savo gamybą iš vienos šalies į kitą. Tikrai tai yra aktuali problema su Vokietijos gyventojos, gyvenu Rūros rytyje ir tikrai galiu patvirtinti, jog tarpusavį dabar neretai netimiai konkuruoja atskiri regionai, tikėdamėsi pritraukti gamybą, kaip pavyzdys Opelis ir gamyklos Bochome, Ristusheim ir kitur. Pirmas jūsų klausimo, pirma dalis dėl pagalbos nefinansiniam ekonomikos sektoriui, kuris buvo šitas, šitos gairės buvo priimtos 2008 metų pabaigoje ir galioja iki šių metų gruodžio mėnesio. Toks yra terminas, bet šitą terminą reikės patvirtinti arba pakeisti atsižvelgiant į ekonominės aplinkybės. Šita schema, šitos gairės yra priimtos būtent krizės laikotarpiu. Tai kriziai kurią dabar išgyvename, jeigu mūsų ekonomika jau bus įveikusi e, visas rizikas, visus iššūkius iki 2020 metų gruodžio mėnesio šita schema bus atšaukta ir toliau veiksime pagal ankstesnę tvarką, kuri buvo galiojo prieš krizę. Toliau jūs kalbėjote apie dėl atvejį. Aš nesu ekspertas, bet galiu pasakyti, kad nėra tiesioginio ryšio tarp to, ką komisija nusprendė dėl dėl Airijoje ir to, ką komisija leido dėl įmoniai Lenkijoje. Čia yra du skir dvi skirtingos investicijos ir Airijoje buvo naudojamas globalizacijos fondas, nes dėl e, uždarė vieną gamyklą, o Lenkijoje tiesiog buvo taikomos teisės, taikomi teisės aktai dėl valstybės pagalbos visiškai nesusiję su Airijos atveju. Tiesiog. Tiesiog Airijos atveju tai nebuvo jokio pažeidimo. Ne, nebuvo galima nustatyti netinkamos valstybės pagalbos. Gal trumpai pratęsiu klausimą. Bent jau darbuotojų atveju, ko gero, ES yra iš to paties puodo dalyjamos lėšos, norint užtikrinti tam tikrų įmonių įsteigimą tam tikroje vietoje. Tačiau juk nėra papildomas darbo vietos sukūriamas, tiesiog ta pati gamyba perkeliama iš vienos šalies į kitą. Taip pat Lenkija, pavyzdžiui, ir Airija dabar konkuruoja pagal savo atlyginimus. Tai yra tas svarbiausias dalykas. Taigi mokesčiai, ponas Gygoldas apie tai kalbėjo, kaip užtikrinti, kad liaudėsi tokia mokestinė, socialinė konkurencija kadangi tikrai klausimas labai aktualus, tuo labiau, kad dėl to klausimo daugelis darbuotojų yra nusteikę skeptiškai ES atžvilgiu. Tikrai mano, kad yra stumiami arba verčiami konkuruoti mažinant atlyginimus. Suprantu, ką jūs turite galvoje. Bet sakau, kad negalima šito argumento taikyti konkrečiam atveju, apie kurį jūs kalbėjote, nes nėra tiesioginio ryšio tarp uh, tam tikros gamyklos uždarimo ir investicijos į kitą gamyklą kitoje šalyje, kur, kur, kur, kur, kur jie kur galima gauti tos, tą pagalbą, nes kitaip Lenkijos darbininkai sakytų, kokiu pagrindu jūs sakote, kad ta pagalba, kurią aš turiu teisę gauti pagal ES aktus, yra neteisėta. Iš tikrųjų nėra pagrindo, nes čia nėra tiesioginio ryšio. Labai gaila kad yra uždaroma viena gamykla kur, ir tenais galioja tam tikri pagalbos procesai, pagalbos schemos, bet visai kas kita yra valstybės pagalba, kur visiškai teisėtai Lenkija, kur pajamos yra vienos žemiausių ES, Lenkija gali teikti tą pagalbą tam, kad skatintų augimą, nes nėra kito būdo skatinti augimą. Ačiū. Dabar FD frakcijos vardu ponia Andrija Asen. Ačiū, ponia pirmininkė. Faktiškai mano klausimas toks pat, kaip ir tas, kurį kolega uždavė. Taigi vėl grįžtų prie dėl istorijos. Ateityje, ponė Salmunija, ar leisti teikti valstybės pagalbą tais atvejais, kai yra žinoma, kad dėl valstybės pagalbos suteikimo ir bendryje turės prisidėti? Kartoju atsakymą čia nėra ryšio. Jeigu būtų ryšys tarp vienos ir kitos situacijos, aš žinoma nepritarčiau valstybės pagalbai, kuri yra susijusi e, su e, įmonės uždarimu, kuris kainuoja ES, ES. Bet tai yra ne tas atvejis. Tačiau kokiu vaizdu, kai nusprendžiama gamyklą perkelti iš taško A į tašką B, kažkas neteks darbo, tai yra akivaizdu. Taigi negalite ignoruoti tokios galimybės. Ja turite atsižvelgti, priimant sprendimą, leisti suteikti valstybės pagalbą. Turite suvokti, kad toks sprendimas turės realių pasiekmių toje vietoje, kurioje bus uždaryta įmonė ir ji iškeliaus kitur. Taigi negalite teikti, ne va, tai yra nesusiję dalykai. Tai susiję, akivaizdžiai susiję. Jeigu teikiama kažkur valstybė pagalba įsteigimui, tai nebejotina, kad tai pritrauks iš užsienio daugiau įmonių, daugiau gamyklų. Tuo pat metu darbo neteks kitų šalių darbininkai, taigi negalite užmerkti akių, nematyti realybės. Taigi mano klausimas jums, kai vertinsite, ar sutikti su valstybės pagalbos suteikimu, ar atsižvelgsite ir į tai, kad suteikus valstybės pagalbą, teks kreiptis į Europos globalizavimo fondą, kad iš jo būtų padėta žmonėms, kurie bus netekę darbo. Bendrai kalbant, atsakysiu. Mm, čia nėra paprasta matematika. Bendrai kalbant, nauja investicija kuria naują turtą, naujos darbo vietas, Nebūtinai nauja investicija iš karto reiškia, kad kitoje vietoje buvo mm, atleisti žmonės ir, žodžiu, buvo uždaryta gamikla. Galime kalbėti būtent apie dėl atvejį, dėl atvejį Airijoje ir dėl atvejį Lenkijoje. Ar e, investicija Lenkijoje yra pasiekmė to, kad Airijoje buvo uždaryta gamikla. Bet Aš kaip e, komisijos narys, kuris tuo metu nebuvo susijęs, nebuvo, nedirbo šitais reikalais, galiu pasakyti, kad tuo met ta investicija nebuvo susijusi su gamyklos uždarimu. Ačiū. Ir paskutinis raundas EPP frakcija, ponė Hübner, prašom. Much, uh, uh, Ačiū, ponė pirmininką. Labas uh, vakaras, komisarė. Iš jūsų pasisakymo matau, kad esate optimistas, profesionalas Taip pat matau, jog jūs labai gerai suprantate, jog kaip atsakingas už konkurenciją komisaras valstybės pagalba paveldėjote Europą, kurią slegia didžiulė valstybės pagalbos našta. Valstybės pagalbos teikta buvo tiek finansų institucijoms, apie tai gana nemažai kalbėjote. Pagalba bus teikta ir realiai ekonomikai įmonėms. Būčiau labai patenkinta, jeigu kiek išsameu pakalbėtumėte apie tai, ką darysite, reaguodamas į šį iššūkį, kiek tai susiję su įmonėmis tos, kurios neužsiemė finansinėmis paslaugomis, bet dirba realiajame ūkija. Ar jūs žinote, ar pastarojų metu valstybių narių priimti sprendimai yra teisėti? Be to vadinamoji pasitraukimo strategija kokiu konkrečiu veiksmu apskritai galite imtis, kad e, tiek e, valstybės narės, tiek komisija rastų tinkamą pusiausvyrą, atsižvelgtų valstybės, pagal, valstybės pagalbos įsiklės, augimo stabilumo paktą, poreikį Europos auktai, aukti, restruktūrizuoti, kurti daugiau darbo vietų bei stiprėti konkurenciškai. Ačiū už klausimą, gerbėme deputate. Kalbėjote apie plataus masto valstybės pagalbą. Jeigu mano skaičiai teisingi, neatsižvelgiant į tą valstybės pagalbą, kuri suteikta jau per krizę, kuri buvo patvirtinta laikinai, atsižvelgiant į krizę. Taigi neatsižvelgiant tą specifinę krizinę pagalbą. Įprastinė valstybės pagalba siekia apie pusę procento ES BVP. Taigi tai daug mažiau negu tas lygmuo, kuris buvo prieš dešimt metų. Rodiklis tikrai gerokai mažesnis. Ir tik tai dėl krizės padidėjo šis rodiklis. Ir aš sutinku su jumis, kelkime klausimą, o kaip e, atsakyti tų laikinų priemonių po to, kai e, krizė atsitrauks. Kaip ir kada fiskalinės e, politikos, e, pinigų politikos e, paskatų priemonių ir panašiai, tos specifinės ūkio gaivinimo priemonės verčia mūsų jau dabar apsispręsti, kada mes pasitrauksime, kada atšauksime tas išskirtinės bei laikinas priemonės, kurių buvom tasi per krizę. Tuo pat metu turime labai tiksliai apsispręsti, o kada tų priemonių bus atsakyta tikrai dar neišbridome iš krizės. Situacija geresnė negu prieš vienerius metus, tikrai jau nebekrentame. Kai kurios valstybės narės jau perėjo į pliusą. Taip pat Lenkija vienintelė beje niekada net nebuvo nuslydusi į minusą. Tačiau grėsmės išlieka, yra rizikos, taigi turime atsargiai eiti į priekį laipsniškai. Jeigu viskas bus gerai, pagal mūsų scenarius, jeigu galvotume apie realų ūkį, tai šiuo metu pabaigoje reikėtų atsakyti paramos priemonių. Na, paėmus finansų sektorių, tai jau ekofine pradėjome diskusijas dėl to, kada atsakyti specialių paramos priemonių. Kol kas joks sprendimas nėra priimtas. Praėjusiu metu pabaigoje buvo nuspręsta, jog dar nėra atėjęs laikas priimti sprendimą dėl to, kada tų priemonių atšaukti. Kai bus atsakyta tų laikinųjų priemonių ateityje, mums reikėtų tęsti prieš krizę pradėtą kursą. Reikėtų atlikti geresnę valstybės pagalbos ekonominę analizę. Pone Pirmininkė, žinau, kad turiu baigti. Taip pat turime atsižvelgti į kaštų bei naudos santykį. Galbūt pagėdautumėte papildomą klausimą. Neklausimas tik šiaip teikinys. Be abejo, pusė procento BVK tai mažai, tačiau šis rodiklis yra labai netolygiai paskirstytas. Kai kur šis rodiklis yra beveik nulis, kitur tikrai daug daugiau negu 0,5. Toks komentaras. Sutinku. Kaip ten bebūtų, nepriklausomai nuo to, kaip tie 0,5 yra neteisingai, netolygiai paskirstyta tarp valstybių narių, jos, senos, jaunos, didelės, mažos, turi laikytis valstybės pagalba reglamentuočiais akto. Ačiū. Ko gero, sutilpame į penkias minutės. Dabar ponė Dati. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, ponas paskirtas komisarė. Ko gero, ši krizė mūsų įpareigoja prisitaikyti peržiūrės aktus, taip pat peržiūrėti požiūrį konkurenciją. Pateiksiu du konkrečius pavyzdžius. Vienas netoks svarbus, kitas galbūt svarbesnis. Tai aktualūs dalykai, ko gero, svarbus visam pasauliu. Automobilių reglamento peržiūra. Man atrodo, jog tuo yra pakertama įmonių laisvė kadangi pagal šį dokumentą nebebus galima parduoti įmonės tam, kas pagidauja pirkti. Taigi, ko gero, tuo yra ribojamas verslumas. Ar tikrai verta peržiūrėti tinkamą reglamentą? Esame jau krizėje, o šis reglamentas turės įtaiką tikrai su tūkstančiams, šimtams tūkstančių mažų įmonių ir panašiai. Ko gero, tai yra svarbus dalykas. Dabar vadinamasis anglijas mokestis. Nors yra paskelbtos deklaracijos, nors Kopenhagos tikimas žlugo, bet vis dėlto ar neperždant savo pozicijos dėl vadinamojo anglijas mokesčio įvedimo prie ES išorės sienų. Būtina juk apsaugoti mūsų įmonės nuo nesažningos konkurencijos tuose šalise, kurios nepaiso jokių ekologinių reikalavimų. Čia aš sutinku su žaliaisiais. Iš tikrųjų, ekologiniai kriterijai turėtų tapti vienu iš konkurencijos aspektų. Dabar dėl reglamento, dėl tam tikrų išimčių taikymo automobilių pramonės rytyje. Ko gero, jūs žinote, kokia yra situacija. Komisija ne tik aktyviai dalyvavo konsultacijose, priėmė komunikatą Taip pat mes tikimės, jog pavyks užbaigti konsultacijas, kad būtų priimtas naujasis reglamentas. Tai turėtų įvykti dar iki gegužės mėnesio. Taigi, kas yra nustatoma reglamento pasiūlyme? Yra išsaugoma bendro pobūdžio grupinė išlyga kuri taikoma remonto, remonto tikriausiai paslaugoms. Nesu tikras, kad teisingai pasakau prancūziškai. Bei deleguotoms arba atskiroms atsarginiams dalims. Ir pagal šią bendrą sistemą, pagal vertikalius sutarimus bus išlaikyti distributoriai. yra bandoma išsaugoti tam tikrą tarp žinybinį galbūt aspektą, tačiau tai nebuvo atsižvelgta. Svarbu užtikrinti konkurencingumą, kadangi čia nereikia jokių specifinių taisyklių. Suprantu, kad yra ta rizika, tačiau esu pasirengęs uh, įsitraukti atitinkamas konsultacijas, atvirai dalyvauti diskusijose, įsiklausyti į problemas, kurias dar reikia išspręsti. Ko gero dar turime lauk, laiko, dar iki gužės mėnesio. Dabar dėl šio anglės mokesčio. Iš tikrųjų, aš labai gerai suprantu šio klausimo esmę. Panašiai ir Gigoldas bei Lambertas kalbėjo prie sienos numatyti tokį mokestį. Nenorėčiau šio klausimo diskutuoti kadangi Kopenhaga pasibaiga nesėkme. Jeigu mes norime reaguoti į klimato kaitą, kažin ar sugebėsime į klimato kaitą reaguoti protestiniais instrumentais. Jeigu imsimės, pas, mūsų veiklą vainikuos nesėkmė ne tik ekologijos, aplinkosaugos, bet ir kitose tame tarpe priekybos rytise. Ačiū, papildomas klausimas, jeigu pagidaujate. Jeigu tai trumpai galbūt e, aš galiu sutikti su tuo, ką pasakė kolega, kaip e, Europos piliečiams, darbininkams paaiškinti kad e, jie netenka darbo todėl, kad jų įmonė laikosi aplinkosauginių reikalavimų. Taigi tokį privalumą tada turi tos įmonės, kurios kitose trečiose šalise nesilaiko aplinkosauginių reikalavimų. Nes dabar pas mus žmonės nesupranta, kodėl jie kenčia, o naudą turi tos įmonės trečiose šalise, kurios e, nepaiso aplinkosauginių reikalavimų. Faktiškai tai juk tas pats klausimas. Aš manau, jog čia tikrai dar reikia daug darbo. Ko gero, Europos situacija yra labai rimta, solidi ir ji gali artimiausias mėnesis prisidėti prie to, kad būtų pasėtas pasaulinis sutarimas dėl klimato kaitos. Ir toks sutarimas, manau, išspręs ir tą problemą, kurią jūs įvardinate kaip realią. Ji yra reali ir tikrai mes negalime nereaguoti į tas sparčiai besivysančias šalis, kurios yra konkurencingos pagal savo atlyginimus, tačiau jos neprisima jokių įsipareigojimų saugoti klimatą. Tačiau ne tai vienintelė priežastis. Ko gero svarbu, pirmą pasiekti sutarimą, reikia tam skirti daug energijos ir Kopenhagoje pamatėme, kaip sunku yra šį sutarimą pasiekti. Tačiau Kopenhagoje irgi pamatėme, jeigu Europa yra pasyvi, jeigu neužima pirmaujančio vaidmens, tada joks tarimas nėra įmanomas. Taigi ne tik mes esame tuo suinteresuoti, tai yra mūsų netgi atsakomybė kovojant globaliai su klimato kaita. Ačiū. Ponas Kaza. Labadiena, ponas Pasilis komentarė. Jeigu galite, paklausę apie valstybės pagalbą. Jau, kaip buvo sakyta, per ekonominę krizę norima iškraipyti konkurenciją, kadangi įmonėms teikiama valstybės pagalba. Ar jūs esate patenkintas vykdomos politikos efektyvumu? Ar būtumėte ką nors kitaip daręs, jeigu jums būtų reikėję priimti tinkamus sprendimus? Kai kalbėjome apie Maltos bei Slovakijos prisijungimą prie eurozonos, rengiau tinkamą pranešimą. Ir tuo metu sakėte, protekcionizmas prisideda prie bendrosios rinkos iškraipimo. Ar ir toliau taip manote, ponas paskirtasis komisarė? Ah, taip, aš vis ir toliau taip manau, ponas Kasa. Tikiu tuo. Dabar valstybės pagalba yra gera ir bloga valstybės pagalba. Tikrai reikia mobilizuoti valstybės e, viešuosius išteklius, norint reaguoti į tuos atvejus, kai rinka nepasiteisina, arba norint e, koreguoti politiką, kurios neištaiso normalios rinkos jėgos, arba jeigu norint suteikti pagalbą būtų, užkrauti, būtų reikėję užkrauti tinkamą naštą labai netolygiai. Politiškai mes galime diskutuoti, kokio dydžio turi būti valstybės pagalba, kur ribos, kas geriau, kas veiksmingiau. Tai tikrai yra diskutuotinas dalykas. Tačiau valstybės lėšos turi būti naudojamos tikslingai ir gerai. Tai yra mano tvirtas įsitikinimas. Be abejo, aš labai gerai suprantu. Viešieji ištekliai ne visais atvejais yra gerai panaudojami. Taigi valstybės pagalba turi būti vykdoma pagal taisyklės. Atitinkamos taisyklės yra gerintinos. Dar prieš krizę mes tas taisyklės pagerinome. Dabar turime reaguoti į krizės padarinius. Nagrinėjome, kaip atšaukti tas išskirtinės priemonės, kurių buvo imtasi kaip tik dėl krizės. O pasibaigus kriziai turėsime toliau tęsti taisyklių adaptavimą. Kaip tik todėl mes ir atliekame valstybės pagalbos efektyvumo vertinimą. 2005-aisiais priėmėme valstybės pagalbos veiksmų planą, bandėme subtiliau išdėsti ekonominius aspektus, bet turime patys iš savo klaidų mokytis, iš savo patirties mokytis. Suvokime štai ką. Geras viešųjų išteklių naudojimas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į tai, kaip kai kur yra blogai panaudojama valstybės pagalba. Taip pat e, būtent atsižvelgti ir į ūkio subjektų galimybės gauti tokią pagalbą. Veikiame vidaus rinkoje, taigi vėlgi čia reikia užtikrinti tam tikrą suderinamumą. Taigi todėl yra numatomas išimtis pagal kategorijas, pagal grupės, valstybės pagalbai. Taip pat galbūt čia galima būtų galvoti ir apie regionus. Sutikinu, be abejo, iškraipimas yra neišvengiamas bendroje rinkoje, nukentės ir konkurencija. Atitinkamai mums reikėtų gyvybingos ir aiškios pasitraukimo strategijos. Ar tikrai reikia galvoti apie tai, kada bus tokia strategija taikoma? Anksčiau sakėte, jog yra svarstoma pati pasitraukimo strategija, tačiau sakėte, neva dar nėra ties laikas, kada, nuo kada tokią pasitraukimo strategiją pritaikyti. Manau, kad tai aktualus klausimas ir jau dabar reikia nuspręsti datą, nuo kada bus taikoma ta vadinamoji pasitraukimo strategija. Kiek atidžiau įsigilinęs į mano žodžius, pastebėtumėte subtilų niuansą - finansų sektorius ir valstybės pagalba. Tai čia aš neminėjau datos, o ne finansų sektoriaus atžvilgiu, kuriam irgi taikomos laikomos priemonės, minėjau tam tikrą principinę datą šių metų gruodis. Taigi žiūrėsime, kaip viskas vyksta. Tikrai norėčiau pasakyti, 2010 m. gruodis e, galtinė data. Kries nėra. Deja, nesu pranašas, negaliu tiksliai pasakyti, ar būsime kitą laiką įveikę krizę. Ačiū dabar, ponas Ferberis. Ačiū, pona pirmininkė, ponas Almunija. Šiandien trumpai jau kalbėjome apie bendradabiavimą su Europos parlamentu. Galbūt pratęsiu kolegas datį žodžius Kaip žinia, šiais metais yra numatoma reformuoti atitinkamą grupinių išlygų reglamento reformą atlikti. Norėčiau sužinoti, kaip šiame kontekste planuotumėte bendradarbiauti su Europos parlamentu. En ese punto se podría decir que te... Galėčiau pasakyti, kad aš visą didelį darbą parašiau Nesirašiau aiškinti jums, kad e, ateityje bendradarbiausiu aktyviai su Europos parlamentu. Jau penkeris metus ir daugiau bendradarbiauju su Europos parlamentu, e, su šituo komitetu. Visą, laik, visą laiką ateidavau į šį komitetą. Uh, ir ateidavau dažniau negu galėdavote mane priimti, kai negalėdavom padiskutuoti plenarinėje sesijoje, diskutuodavome su koordinatoriais ir su visais, kurie norėjo dalyvauti tose debatuose. Puikiai bendradarbiavau su ankstesnė šio komiteto pirmininkė ir su dabartinė, su ponio Bols. Taigi visada, kai norite padiskutuoti, pasikeisti nuomonėmis, aš esu pasiruošęs tai daryti ir visada prieš priimant sprendimus parlamentas turi dalyvauti ir aš stengsiuosi, kad į parlamentą, parlamento nuomonę būtų atsižvelgta kaip reikia, kaip reikiant. Ir nors kol kas dar tiksliai nežinome, kaip e, bus sutvarkytos tos grupinės išlygos ir komisija pati labai daug sprendimų priima, bet aš visą laiką su jumis pasidalinsiu mintimis, kokie sprendimai bus priimami. Pavyzdžiui, ten, kur kalbėjome apie grupinės išlygas automobilių sektoriuje, dar nebaigtas šitas klausimas, ar galima keistis nuomonėmis ir konkrečiais atvejais, e, vykdant tam tikrus veiksmus, galbūt ne visada galėsiu informuoti, ką darome, bet visą laiką informuosiu tik, kiek galėsiu. Ačiū, puiku, kad norite dažnai pas mus atvykti, diskutuoti. Tačiau kalbant apie šį reglamentą, norėčiau, kad komisija priimtų tokius aktus, kuriuos pati ir taikytų. Jie juos taikys, tačiau neprivalo įsiklausyti į kitų nuomonę. Taigi mano klausimas esame sukaupę tam tikros patirties su jūsų pirmtakė. Ar tikrai taip tampriai bendradabiausite su parlamentu? Kaip dėja per anksti miras Karolas Van Mirtas, kuris, kaip jis, kaip jis bendradabiavimo. O galbūt būsite santūresnis, kaip jūsų tiesioginė pirmtakė Krius. Kur jūs save įterptumėte toje, toje skalėje? Geras variantas Demirtas, blogas Dekrius. Pongarme el nivel stengsiuos pakilti virš visų savo pirmtakų ir juos pranokti. Uh, uh, no. Ačiū labai. Socialistų bei demokratų vardu Liza Ferreira. Ferreira. Bem-vindo, senhor comissário. Ačiū, ponas komisarė. Galbūt jau ir vėlu, galbūt ir tamsu, tačiau aš norėjau užduoti klausimą Tikrai mes turime daug ir dėlių lūkesčių dėl jūsų patirties. Norėčiau užduoti klausimą. Ar turėdamas tuos instrumentus, kuriuos turite, užtikrinsite, kad įmonės gaus reikiamų paskolų, kredito, kadangi konkurencija iš, yra iškraipama ir dėl to nukenčia pirmiausia maršrutinės įmonės. Kitas klausimas dėl valstybės pagalbos. Jeigu pasibaigus kriziai norėsime išeiti arba atsakyti tų priemonių, kurios buvo primintos. Tačiau 75 procentai tų specialiųjų paramos priemonių buvo skirta tarptautiniu mastu veikiančių įmonėms. Taigi ar čia nereikia atsižvelgti į tam tikrus specifinius dalykus, ar nereikia atlikti tam tikro tyrimo, kaip vyksta, pavyzdžiui, tos pagalbos paskirstimas, sakyčiau, maisto pramonės rytyje yra daug problemų. Ačiū. Prieimas prie kreditų. Tai yra labai svarbus klausimas, labai sudėtingas klausimas. Ką galime padaryti, kad vėl būtų kredituojamos įmonės, ypač smulkios ir vidutinės įmonės, kurios neturi kitų kelių, negali kitaip gauti kapitalą kaip didžiosios įmonės. Čia žinoma, Pirmiausiai finansinių įstaigų restruktūravimo planai, stengiantis, kad tie, kurie prastai vykdė veiklą, nepasinaudotų e, valstybės pagalba ir neliktų e, rinkoje ir toliau jos neterštų ir ne, neiškreiptų be restruktūrizavimo, be didesnio likvidumo e, finansinių įmonių nebus kred, teikiami kreditai, nes tie blogieji bankai negali suteikti gerų kreditų, gerų paskolų. Turime kuo greičiau e, juos sutvarkyti, išgydyti ir, ir, ir subalansuoti finansinę e, padėtį O tai yra ne tik tai konkurencijos e, politikos dalis, bet ir kai kurių kitų politikų dalis ir labai svarbi dalis. Dėl antros klausimo dalies. Dėl e, apklausų, sektorinio apklausų. E, tai yra labai svarbus dalykas ir per, per yra buvę trys atvejai, technologinės farma, farmacijos rytyje. Ir čia buvo tikrai puikūs pavyzdžiai, kurie prisėda prie e, konkurencijos politikos plėtojimo. Jūs kalbate apie labai tokį sudėtingą sektorių, bet jį... svarbiausia išsiaiškinti, ar e, ta problema geriau sprendžiama ES lygmenių ar nacionalinių lygmenių ir tuomet imtis tam tikrų veiksmų. Norėčiau papildomą klausimą užduoti. Jūs turite ambicingų planų, tačiau kaip jums atrodo? Ar turite reikiamą komandą? Ar turite reikiamų lėšų? Parlamente tikrai dažnai yra kalbama apie tai, jog reikia papildomų priemonių, papildomų išteklių atitinkamės direktoratams, reikia daugiau darbuotojų ir tie klausimai išspręsti. Būsimas generalinis direktorius ir kiti e, vadovai labai džiaugsmingai atsakytų šitą klausimą. Manau, kad e, Konkurencijos direktorate yra puikių profesionalų, taip pat bendradarbiaujame puikiai e, su kitais partneriais ir mes stipriname savo veiklos sistemą, veiklos tvarką, bet tikrai negalėčiau ir nenorėčiau šiandien pačią pirmą dieną, dar net nepatvirtintas kaip komisaras, nenorėčiau jums pasakyti, ne, man daugiau priemonių nereikia. Mm, pasistengime pirmiausiai, būt pasistengsiu pirmiausiai daugiau darbų nudirbti su, tuo, su tom priemonėm, kuriu, kurias jau turiu, bet jeigu ateityje paprašysite dar kažką tai nuveikti ir matysiu, kad turėdamas tiek, kiek turiu e, darbuotojų ir negaliu to padaryti, tai nesirūpinkite, tikrai ateisiu ir pasakysiu, norint įvykdyti šitą planą, reikia man daugiau išteklių. Uh, Dėkuoju, ponas Raptai. E, baudų už konkurencijos iškraipimą, ypač už kartelių e, netinkamą veiklą teikiamas baumis, mes yra svarbus dalykas, nuolat keliamas. Taigi, gal jūs galėtumėte nušviesti kiek kitokį aspektą. Na, aš nenoriu sabėjoti jūsų galiomis čia ką nors nuveikti, tačiau tikrai reikia persitikyti kar kartelius už jų konkurencingumo iškraipimą. Ir vis dėlto, aišku, darybų metu gal ne viskas atskleidžiama ir čia kyla skaidrumo klausimas. Galbūt vertėtų pagalvoti apie kriterijų katalogą, kriterijų, pagal kuriuos galima būtų skirti bausmes už tokius nusižengimus. Galbūt galėtumėte apie tai kalbėti ir diskutuoti ir su parlamentu, kol kas tokių kriterijų nėra. Ir ne, dažnai komisija likščiol buvo kritikuojama už tai, kad jos taikomas bausmės nebuvo pakankamai pagristos ir aš manau, kad apie tai verta diskutuoti. Kaip jūs į tai žiūrite? Diskutuoti apie sankcijas yra normalu ir logiška. Visada būsiu atviras tokiam diskusijom apie sankcijas. Tai yra labai svarbus elementas, norint atgrasinti įmonės nuo konkurencijos iškreipimo, tai yra svarbi konkurencijos politikos dalis. Jau yra kriterijai, tam tikros gairės, patvirtintos 2006 metais dėl sankcijų ir tenai apžvelgiama visa patirtis mūsų patirtis ir tai yra mūsų teisinė bazė, pagal kurią mes ir, e, ir skiriame sankcijas ir jau gerai prisimenu, tai yra reglamentas 1.2003. Taip pat ap, užsiminėte apie teisingumo teismo sprendimus, visą laiką juos gerbiu. Norėčiau, kad pateiktumėte pavyzdį. Pavyzdį sankcijų kurios buvo skirtos remiantis 2006 metų dokumentu, e, tos sankcijos, kurios buvo prieš kurias teisingumo teismas pasisakė neigiamai. Ne, aš neprisimenu, kad būtų bent vienas teisingumo teismo sprendimas e, nepalankus tom sankcijom, kurios buvo priimtos pagal šitą teisinę bazę. Na, aišku, apie tai galime diskutuoti, ar e, pirmame 2001-2006 reglamente viskas parašyta. Na taip, kriterijai egzistuoja, tačiau manau, kad nėra konkrečių kriterijų, pagal kuriuos nustatomas bausmės. Tai yra konk tos konkretos bausmės, kuris buvo skirtas. Norėčiau atkreipti dar vieną dalyką. Ar galėtumėte įsivaizduoti štai ką? Tarkim, jeigu yra skiriamos bausmės, dėl kurių nenoriu sudvėjoti, Tačiau jeigu dėl tų bausmių, tarkim, konkrečioje įmonėje ne, sunaikinamas darbo vietos. Taigi, ar galėtumėte įsivaizduoti, kad nustatant bausmių kriterijus reikėtų atsižvelgti ir socialinius aspektus? Abejoju, ar tikrai jau taip yra nustatyti tokie kriterijai ir pakankamai apie juos diskutuota. Creo que están, creo que están... Manau, kad kriterijai yra aiškiai nustatyti tose gairėse, kurios remiasi atitinkamu reglamentu. Ten sakoma, kad nust, e, sankcijos nustatomos pagal žalą, konkurenciją iškreipiančių veiksmų, taip pat priklaus, sankcija priklausys nuo žalos rimtumo ne tik tai dydžio, bet ir nuo rimtumo. Ir taip pat ten rašoma, kad sankcija bus apskaičiuota atsižvelgiant į laiką, kiek laiko buvo vykdoma ta konkurencija iškraipanti veikla. Manau, kad čia yra pakankamai logiški kriterijai, kuriais ir remiamasi. Dar yra viena galimybė. Jeigu įmonė, kuriai taikoma sankcija, pateikia argumentų, ir bando įrodyti, kad negali, kad yra nemoki, negali sumokėti iš tos sankcijos, galima pakeisti tos sankcijos e, įgyvendinimą, vadinamai. Ir tai jau buvo vieną kartą tokia tvarka pritaikyta, kai įmonė gali pagrysti, kad yra nemoki ir negali sumokėti tos baudos. Žinoma, reikia mm, atidžiai žiūrėti, kad, kad įmonė nepertvarkytų savo finansų taip, kad atrodytų nemoki vien tam, kad nereikėtų mokėti baudos. O socialinės pasiekmes kad, tokie, kad tokioje įmonėje sumažės darbo vietų, todėl kad ji veikia iškreipdama konkurenciją. Tai manau, kad yra įvairiausių priemonių socialinėje politikoje spręsti tokias problemas. Konkurencijos politika negali išspręsti visų problemų, kada sprendžia konkurencijos problemas. Um, right, thank you. Dėkoju. Na ir galiausiai suteiksiu žodį Aldės frakcijos vardu, ponui Tremozė. Jūs antras sykį esate paskutinysis pasisakantisis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labas vakaras, ponė Munija, jūs rodėte, kad esate labai kompetitingas komisaras ir tikiuosi, kad kaip geras vynas jūsų laiku irgi tobulėsite. Uh, Jūs paskirtas kom... konkurencijos komisaru ir žinote, kad Ispanija jau turi labai daug visokiausių problemų dėl neteisingų valstybės pagalbos atvejų. Yra beveik 400 atvirų bylų, nebaigtų bylų dėl tariamų, tariamos net, neteistos valstybės pagalbos įvairiems sektoriams. Taip pat Taip pat Ispanijoje taikoma ekonominio stimulo planas ir bankų gelbimo planas. Taip pat Ispanija neįgyvendina arba blogai gyvendina įvairias, įvairius teisės aktus. Taip pat konkurencijos trūksta daugeliu atveju. Ar jūs kaip komisaras galėsite ginti Europos interesą tuo met, kai įsikirsi su Ispanijos interesu? Eh, muchas gracias. Ačiū. Geri vynai taip pat. Geras vynas visą laiką metams bėgant tobulėja, gerėja. Ir turiu galvoje ir savo, ir Johos vynus, ir jūsų žemės vynus. Valstybės pagalba Ispanijoje, taip pat kaip Latvijoje, Graikijoje ar bet kurioje kitoje ES šalyje, man kaip komisarui atsakingam už konkurenciją ar ekonomikos ir pinigų politikos srityje, manau, kad taikoma turi būti Europos, Europos teisės aktai Euro, Europos parlamento, komisijos e, numatyti teisės aktai. Ir aš taip elgiausi ir pačioje pradžioje, kai pradėjau dirbti kaip, kaip komisaras ir toliau, taip pat elgsiuosi ir galiu tai pažadėti dabar jums. Konkretus pavyzdys. Barcelonos oro uostas negali skraidyti, iš, iš to oro uosto negalima skraidyti 23 šalis dėl e, sutarčių, kurios tai draudžia ir verčia skristi tik tai į Madrido oro uostą. Tokią informaciją galima gauti Barcelonos prekybos rūmuose. Kaip jūs, kaip, kaip jūs manote, ar tai yra rinkos iškreipimas ir ar jūs ką nors dėl to darysite? Komisaras, kaip žinote, naujoje komisijoje transporto e, sektor, valstybės pagalbos transporto sektoriuje. Klausimai taip pat priklauso konkurencijos e, direktoratui. Taigi, kad ir kur e, būtų toksai atvejis, toksai konkurencijos iškreipimo atvejis, kuris prieštarauja 101 straipsniui, aš žinoma imsiuos veiksmų. Klausėjas, aš pateikiau raštišką klausimą Europos komisijai apie tai. Ačiū. Dėkoju. Na, kadangi transporto komiteto nariai išvyko, neinformuokime jų apie šį klausimą. Baigiame klausimų raundą. Na ir dabar suteiksime penkias minutės paskirtajam komisarui apibendrinti diskusijų rezultatas. Jūs Dėl pirmo e, klausimo minėjote, kad jūs busite geriausias iš geriausių. Na, tai tikriausiai reiškia, kad būsite geriausias. Tačiau norėčiau paklausti, ar pritartumėte tam, ko aš prašiau. Ačiū, gerbama pirmininkė. Žinoma, jūs perskaitėte tris klausimus, tris punktus ir man komisijos sekretorius įteikė tos klausimus, aš visiškai pritariu. Nežinau, ar turėsiu čia pasirašyti komitetui matant, ar užteks tiesiog viešai paskelbti, kad aš pritariu, kad aš sutinku dėl informacijos klausimų, dėl, dėl to, kad bendradarbiausiu su komitetu, eidama šitas pareigas ir taip pat Dėl trečios pastraipos sutinku. Aš pasirašiau, štai jums įteikiu. Ačiū jums visiems ir visoms. Ačiū ne už tai, kad liepėte pasirašyti, tiesiog ačiū už visus klausimus ir atsakymus už šitą diskusiją. Tikiuosi, kad Mes visada taip bendradarbiausime, keisimės nuomonėmis iš esmės, kalbėsime tais klausimais, kurie yra svarbus šioje politikoje, kuri man visą laiką buvo ypatingai reikšminga ES rinkos veikimui. Ir visą laiką maniau, kad šita politika labai svarbi, net tada, kai šitoje srityje nedirbau. Ir kaip jau sakiau pradžioje, tai čia nėra jokių tam tikrų mm, asmeninių interesų. Aš tiesiog kaip komisaras esu įsitikinęs, e, kad yra labai svarbu kad Europos integracija yra labai svarbi. Aš tikiu Europą ir Europą, kuri gimė ypatingai sudėtingomis aplinkybėmis visose mūsų šalyse prisidėjo prie visų problemų sprendimo ir šiandien neturėtumėm pamiršti tų dalykų ir visą laiką galvoti apie Europą, apie tuos iššūkius, didelius iššūkius, kurie mūsų laukia ateinančiais metais. Aš dalyvavau daugybėje G20 susitikimų per pastaruosius keletą metų, bandėme spręsti krizę ir tam, kad pamatytumėm, koksai dabar yra pasaulis 21, 21 amžiaus pradžioje, kaip jisai sprendžia tą krizę. Ir, žinoma, tai matydami suprantame, koks svarbus yra mūsų vaidmuo ir komisijos vaidmuo ir parlamento vaidmuo. Parlamentas po Lisabonos įsigaliojimo yra ypatingai sustiprėjęs. Taip pat ir kom, tarybos vaidmuo yra svarbus, nors kartais taryba nėra tokia neturi tokio europietiško impulso kaip komisija ir parlamentas, bet esu tikras, kad iš mūsų bendradarbiavimo ES stiprės ne tik tai sutartyse, bet ir e, realiai turėsime stipresnį Europą mūsų piliečiams. Ačiū. Uh, very... Dėkuoju, pane komisarė. Dėkuoju ir komiteto nariams. Mes sugebėjome baigti posėdį laiku ir vertindama posėdį. O posėdžio klausimo rezultatus aptarsime 8 valandą. Atsiprašau, aš taip pat esu pavargusi. Thank you.